Gerbėmėjai kolegos, manau, kad vis tik tai reikia pradėti mūsų diskusijas ir mes jau antrą kartą pirmininkaujant Vengrijai pas mus atvyksta ministras Tamas Felegi, kuris be kita ko yra susijęs su regioninė politika. Ir todėl man labai malonu dabar suteikti jam žodį, kad jis informuotų uh, kaip veikia pirmininkaujanti Vengrija šioje srityje. E, sveiki visi, ponė pirmininkė, parlamento nariai. Sveikinu visus, kurie yra salėje ar seka mūsų diskusijas e, klausydamiesi transliacijos internetu. Malonu vėl lankytis pas jūs ir informuoti jūs apie pažangą ir apie tai, kokie darbai mūsų laukia. Kaip sutarėme sausį, bent jau aš interpretuoju šį pasikeitimą nuomonėmis taip. Būtent mes sutarėme pasikeisti nuomonėmis, kada galėsiu, kada galėsiu jums jau pranešti apie tam tikrą pažangą siekiant politinių susitarimų. Taip pat papasakosiu jums apie tai, kokios dar mūsų laukia kitos užduotys. Manau, visi suprantame, kad prasideda nauja era. Ekonominė situacija ES labai aiškiai pademonstravo, kad reikia sanglaudos politiką plėtoti toliau, kad mes veiktume E, sėkmingiau kaip pasaulinio masto ekonomikos veikėjas. Mes e, turime pasiekti, kad sanglaudos politika būtų veiksmingesnė negu iki šiol, tam, kad šalis būtų konkurencingesnės ir kad tokiu būdu pagerintume Europos piliečių gyvenimą. Tik vienas kelias yra Europai sėkmingai gyvuoti. Būtent jeigu atsižvilgsime į teritorinį aspektą ir gyvensime atitinkamas strategijas. Mes norime viso, turime visuomet atsižvelgti į atskirų regionų strategiją, kai rengiame strategijas, įgyventiname programas ar įgyventiname stebėsienos procedūrą. Jeigu norėsime veiksmingai ir sėkmingai siekti strategijos Europa 2020 tikslų, taip pat sanglaudos politikos tikslų, tai turime vis, visuomet užtikrinti kad nebus pamirštas teritorinis aspektas. Mes norime pasiekti pažangos šioje srityje, norime, kad būtų patvirtinta peržiūrėta teritorinė e, strategija. Tai yra dokumentas su strategija 2020. Mes manome, kad Europos parlamento ir tarybos pozicija yra labai svarbi, tikimės, kad abi institucijos atsižvelgs į teritorinį aspektą sanglaudos politikoje. Vienas iš mūsų uh, pagrindinių tikslų sanglaudos politikoje yra surenkti tikras geras diskusijas, e, kad galėtume dėrėtis dėl sanglaudos politikos ateities. Norėtume e, prisidėti prie šio proceso e, pasižiūrėti į dešimtųjų metų lapkričio mėnesį pateiktas rekomendacijas sanglaudos ataskaitoje penktojo sanglaudos ataskaitoje e, mes e, ketiname peržiūrėti sanglaudos politiką. Ši politika yra susijusi su strategijos 2020 tikslais, taip pat ir solidarumo principu. E, ši politika ir skirta rezultatams pasiekti yra taupi, numatoma mažinti kaip galima labiau biurokratinę naštą ir dėkti taisyklės, kurios būtų palankesnės, paprastesnės naudos gavėjams. E, pasakysiu Jums trumpai, kokius rezultatus mes, kaip pirmininkaujantis šalis, pasiekėme iki šiol. Mūsų partneriai e, pirmininkaujančių šalių trijo formate e, parengė vadovų tarybai išvadas e, ir jas patvirtino bendrųjų reikalų taryba šių metų vasario 21 dieną. Koks tikslas tų išvadų? Pirmiausia, sureaguoti į argumentus, kurie išdėstyti penktojo ataskaitoje. Antra, e, nustatyti, kokiuose srityse valstybės narės sugebėjo pasiekti konsensusą. Šios išvados susijusios su visomis sritimis, kur valstybės narės pasiekė susitarimą. Būtent susitarta, kad sanglaudos politika labai svarbi integracija ES ir kad ji prisidėjo mažinant teritorinius skirtumus ES. Valstybės narės norėtų išvengti tokios situacijos, kai bus nepakankam, kas nepakankamas dėmesys skiriamas sanglaudos politikos tikslams e, įgyvendant strategiją 2020 e, reikia siekti, kad tos dvi politikos kryptis sutaptų ir tikslai būtų panašus. Mes turime e, ir toliau akcentuoti labai svarbų sanglaudos politikos vaidmenį, taip pat akcentuoti regionius vietos ligmens skirtumus, bet reikia ir integruoto požiūrio. Tarybos išvadose valstybės narės e, kalba apie tai, kad reikia užtikrinti aiškiai ir skaidrę priežiūros reglamentavimo sistemą. Įgyvendinti e, priemonės reikia kur kas veiksmingiau ir siekti aiškiau rezultatų. Šių metų vasario 21 dieną pirmą kartą bendrųjų reikalų taryba svarstė sanglaudos politiką tarybos lygmenių, tai yra politinių lygmenių. Visi kalbėję pabrėžė, kad reikia supaprastinti įgyvendinimą, reikia galvoti ne tik apie teoretinius dalykus, bet e, numatyti lankstumą galimybę tiek valstybėms narėms, tiek regionams. Valstybės narės taip pat e, kalbėjo apie tai, kad būtina siekti konkrečių rezultatų, e, dirbti taupiai. Vengrija taip pat surengė kitų susitikimų tarp, e, kurie vyko nuo kovo 25 iki, ir vyks iki balandžio 11. Kovo 29-30 vyko vienas iš tokių susitikimų. Susitikome su generaliniais direktoriais atsakingais už teritorinį vystymą. Kalbama buvo apie teritorinę darbuotvarkę, taip pat buvo kalbama apie e, numatomą e, prieimimą dokumento TA 2020. Tai turėtų vykti gegužės mėnesį. E, buvo kalbama apie sanglaus politiką, tematinį aspektą ir rez, konkrečių rezultatų siekimą. Pone Hubner taip pat dalyvavo šiame susitikime. Dar galime pasakyti, kad vienas iš svarbiausių uždavinių, kurie mūsų laukia, yra reglamento savalaikis parengimas. Taip pat reikia e, parengti bendrą poziciją svarbiausiais klausimais. Kalbu galvodamas apie praeitį patirties patirtį. Reikia nemažai laiko, kol yra iškristalizuojama bendra pozicija. Mums reikia pasirenkti programų įgyventimai po 2014 metų. Ateityje turėsime daugiau dėmesio skirti teritoriniam aspektui. Konferencija apie sanglaudos politikos e, ateitį buvo surinkta ir visi dalyviai sutiko dėl e, poreikio veikti lankščiau ir būtinybės atsižvelgti į regionų specifiką. Tai yra svarbu, nes vietos poreikiai, vietos ypatumai turi būti labai svarbus dalykas. E, taip pat buvo kalbama apie tematinius prioritetus ir sąnaudas. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl naujos sąlygų taikymo sistemos Buvo pabrėžtas e, poreikis e, bendrai vertinti taisyklės, taip pat buvo sakoma, kad reikia išvengti naujų biurokratinių suvaržymų. Ir e, reikia susitarti dėl tokių dalykų, dėl kurių gali susitarti dalyvė, taip pat reikia nepamiršti subsidiarumo principo ir taip pat nuosavybės principo. Europos regioninio vystimo fondas bei Europos socialinės fondas e, turi būti suderinti, reikia juos išlaikyti. E, daug dalyvių išreiškė susirūpinimą dėl to, kad egzistuoja numatomos skirtingos sąlygos e, šiems dviems fondams. Dalyviai atsisakė naudoti neigiamas paskaita, paskatas, jie kaip tik pasisakė už teigiamas paskatas buvo sutarta, kad tematinė koncentracija yra gera priemonė sukurti kritiniai masiai, kuri leistų gyvendinti realius pokyčius ir gyvendinti veiksmingiau priemonės pasitelkiant ES finansavimą. Taip pat buvo sutarta, kad reikia paprastesnės, skaidresnės sistemos, konferencijos dalyviai pritarė integruoto požiūrio taikymui. E, tam, kad reikia išlaikyti socialinį fondą kaip sanglaudos politikos priemonę. Dėl kitų užduočių. Trumpai jas pristatysiu. Kai kurie išliko diskutuotini klausimai, kurie išiškėjo tarybos diskusijoje, tai yra paskatų sistema, sąlygiškumas, e, tematinis požiūris, tai yra mūsų prioritetai, mes norėtume dirbti e, ties e, jais per ateinančius mėnesius. Reikia, kai galima greičiau parengti taisyklės, mes norime užsitikrinti bendrą poziciją svarbiausiais klausimais, kaip galima greičiau. E, patvirtinus TA 2020 dokumentą mes užtikrinsime e, ryšį, teritorinį ryšį Tai turėtų e, leisti sėkmingai įgyvendinti ir strategiją Europą 2020 ir sanglaudos politiką. Dėl e, darbo grupių e, susitikimų temos - strateginis planavimas, integruotas požiūris, rezultatų siekimas. Tai yra klausime, kuriuos svarstys tarybos darbo grupės Tie visi dalykai yra aktualūs valstybėms narėms. Mes taip pat norėtume gauti informacijos iš komisijos, nes tai sutrumpintų dėrybų laiką e, dėl teisėkuros pasiūlymų. Mes taip pat norėtume apibendrinti visus klausimus, atsakymus iš komisijos ir juos surašyti į vieną dokumentą. E, mes surinksime visas nuomonės pozicijas ir paskui apibendrinsime jas ir pateiksime neformaliam ministrų posėdžiui, kuris vyks Giudulė e, šių metų gegužės mėnesio pabaigoje. Paskui e, parengsime pirmininkaujančios šalies išvadas. Būtent taip mes, kaip pirmininkaujantis šalis, norime pasirengti diskusijoms apie sangaldos politikos ateitį. E, paskui mūsų darbus prates Lenkija, kuri perims pirmininkavimą. Mes tikimės e, sutarti dėl principų ir manome, kad pavyks priartėti prie tikslų pasiekimo. Mes norime e, padaryti sanglaudos politiką veiksmingesnę, norime sugebėti e, gerai vertinti rezultatus, dirbti veiksmingiau ir supaprastinti administracinės procedūras. Taip pat e, mes labai atidžiai sekame jūsų darbus ir norime padėkoti parlamentui už paramą, kuri buvo suteikta Vengrijai sanglaudos politikos srityje. Markus Piper parengė pranešimą šiais klausimais ir norėčiau pasakyti, kad jo turinys yra susijęs su mūsų siekiamais rezultatais. Vienas punktas pranešime yra labai svarbus. Ten sakoma, kad ES sanglaudos politika iš dalies įgyvendina strategijos Europa 2020 tikslus. Kitas dalykas yra toks. Ten sakoma, kad sanglaudos politika pirmiausiai turėtų e, siekti tikslų išdėstytų e, Lisabonos sutartyje. Pranešėjas akcentuoja sanglaudos teritorinį aspektą, jis taip pat e, remia makroregioninės strategijas, tai yra esminiai dalykai mūsų pirmininkavimo metu. Mums taip pat svarbus ir kitas e, pranešimas, kurį rengia ponas Vlasik. E, kalbama apie strateginio planavimo integravimą į sanglaudos politiką e, ir pranešime konkrečiai kalbama apie miestus. Tai rodo, kokia yra įvairialybė sanglaudos politika. Norėčiau pasakyti, kad per ateinančias savaitės ir mėnesius mes e, tikimės aktyviai su jumis bendradarbiauti, kaip kad buvo ir praeitie. Mes juos jau esame pakvietę įvairius renginius, kviesime ir ateityje ir e, tikimės, kad jūs aktyviai dalyvausite. Ačiū uždėmesi. E. Ačiū, ponė ministrė. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, pradėti diskusiją. Kas norėtų pradėti? Ponas Markus Piper. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū Jums, ministrė, už labai aiškę informaciją, taip pat ir politikos ateities perspektyvos klausimais. Noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausiai, jūs kalbėjote apie sąlygas ir sąlygų nustatymą ir taip pat kalbėjote apie komisijos pasiūlymą dėl tarpinės kategorijos, tie, taip, kurie apimtų regionus, kurių BVP siekia 57-90 procentų europinio vidurkio. Tai svarbu ir sanglaudos politikos pošiūrių, nes nebejotinai sanglaudos politika gali daryti bendrąją įtaką. Turiu pažymėti, kad mums šie aspektai yra itin svarbus, nes matome, kad sanglaudos politikos įgyvendinimas kiek lėtėja, įsisavinama mažiau lėšų negu tikėtasi, jų įsisavinimas kritęs yra 11 procentų. Beje, tas pats pasakyti nėra apie konkurencijos politiką. Nemažai e, viešosios erdvės įstaigų bandau užsiimti privataus sektoriaus klausimais. Bet Visą tai aiškiai rodo, kad privalu imtis aiškių priemonių, tobulinant konkurenciją Europoje ir tinkamai valstybėse narėse įgyvendinti atitinkamus ES teisės aktus, nes tik tada galima galvoti apie ES fondų lėšų panaudojimą. Šis momentas mums labai aktualus. Todėl norėčiau sužinoti, apie kokias priemonės pirmininkaujantį valstybė galvoja šioje srityje ir kokias priemonės pageidautų patvirtinti, ypač jeigu mes kalbame apie iškes taisyklės. Kitas klausimas, kurį norėjau iškelti, yra susijęs su ta tarpinė kategorija. Jūs labai trumpai paminėjote tos kategorijos atsiradimą. Manau, kad komisijos siūlymas dėl tarpinės kategorijos keis pačią sistemą, nes yra regionų, kurie gauna labai daug lėšų, bet tokiu atveju jie gaus ir papildomų lėšų. Maždaug 19 naujų regionų ir pavyzdžiui Vokietijos Lumbergo regionas prie Hamburgo gaus papildomos paramos nes jų BVP sudaro 80 procentų vidurkio. Ir tokiu būdu, jeigu pagal vidurkį skaičiuosime, Lunabergo regionas atsidurs tarpinėje kategorijoje. Taigi, kita vertus, Lunabergo regionas yra pakankamai pasiturintis. Yra ir kitų pavyzdžių Europoje, kurie verčia abejoti tokios tarpinės kategorijos įdėgymu. Aišku, tarpinės kategorijos atsiradimas gali duoti tam tikros naudos, bet man labai būtų įdomu išgirsti pirmininkaujančios valstybės nuomonę šiuo klausimu. Ačiū toliau, ponas Vlasikas. Gerbėmėjai ponai, ponė ministrė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už pateiktą informaciją ir pasisakyti dviem klausimais, kurie man itin rūpi. Nes um, akivaizdu, jog pagerinus situaciją tos, tų klausimų sritise būtų įmanoma užtikrinti geresnį darbą. Pirmiausia, turiu galvoje lankstumą ir kitas integruoto požiūrio dėgymą. Šių principų taikymas nebejotinai darys poveikį ir finansavimui. Jūs žinote, kad bendrojo finansavimo atsisakoma ir <clears throat> pereinama prie projektų finansavimo iš daugelio šaltinių. Apie tai jau galvojama. Taip pat galvojama apie inžine, finansinės inžinerijos priemonės, tokias kaip Jessica. Tai reiškia, kad mes turime remtis gerą patirtimį ir plėsti Jessicos ribas įtraukiant į šį projektą ir bankų produktus. Bet jeigu visos sąlygos yra labai sudėtingos ir taisyklės sudėtingos, tai tada vargu ar mes galime tikėtis naudos. Jeigu sąlygos, pavyzdžiui, skolinimuose iš bankų bus labai sudėtingos, tai naudos nebus. Kitas dalykas, kad aišku, galima pasinaudoti privataus, e, privačių kapitalų ypač finansuojant viešosios ir privačios partnerystės vykdomus projektus. Bet turi būti absoliučiai aišku, kad įmonės ar subjektai, kurie pretenduoja į tokių projektų vykdymą, turėtų žinoti, kokios yra sąlygos ir kad tos sąlygos nebūtų pernelyg apsunkinančios. Uh Mes dabar bandome vertinti sanglaudos politiką iki šiol, pagalvoti, kokia turėtų būti sanglaudos politika ateityje. Manome, kad e, sanglaudos politika turi istorinę svarbą, bent jau tokia, kokia buvo iki šiol, nes jos tikslas padėti atsiliekantiems regionams, kaip kad pavyzdžiui Ispanijoje ir matome, kad tebėra tokių regionų. E, Mes pasiekėme gana apčiuopiamų rezultatų regionuose, siekiant jiems e, prisivyti kitus regionus. Dėl ateities reikia, kad e, toliau ateityje sanglaudos politika taptų teritorinė sanglaudos politika. Reikia e, galvoti apie būsimą finansinį reglamentą, taip pat reikia teritorinės sanglaudos dokumento, kad būtų galima e, harmoningai plėtoti Europos Sąjungą, jos regionus, kad po vienos ar dviejų kartų mes galėtume išjudinti visas zonas, kad e, nenukentėtų vieni regionai labiau negu kad kiti. Būtent dėl to mūsų frakcija remia e, e, tarpinių regionų e, kategoriją. Tokia idėja buvo pasiūlyta komisijos. Tai yra kokybinis skirtumas tarp dabartinės sanglaudos politikos, nes ji buvo pirmiausia skirta labai atsilikusiems regionams ir E, būsimos ateities anglaudos politikos, kurios tik tikslas būtų o, užtikrinti tam tikrą vientisumą, pasitelkiant finansinius, e, as, e, finansinės priemonės. Dėkuoju dabar ponės Maukova. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, to, čo ste povedali, tak uh, môžem so všetkým súhlasiť, čo ste... Ministra, Visiškai pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Kalbame apie Europą 2020 strategiją arba sanglaudos politiką. Man labai džiugu, kad Vengrija imasi iniciatyvos. Vengrija daug išmano apie sanglaudos politiką, Lenkija toliau tęs pradėtą darbą abi šalis yra labai artimos mano šaliai, Slovakijai. Kai kalbame apie tikslus, paprastai ieškome kompromiso tarp komisijos ir tarybos pozicijos. Vienintelis sudėtingas klausimas paprastai būna biudžetas arba prioritetų nustatymas. Todėl norėčiau paklausti, ką mano Vengrija kaip pirmininkaujanti šalis dėl ateinančios finansinės perspektyvos. Kaip manote, kaip jinai turėtų būti suformuota, visą laiką kalbame apie 5 plus 5 metus finansinio programavimo, gal turėtų būti 7 plus 7. Minister Felegi, first, there is now a new concept in the air. Ačiū. Pirmiausiai matome visiškai naują sampratą. Garyga pranešime turime tą požiūrį imkite arba praraskite, arba šis netekite. Pasakykite mums, ka, kiek galime gauti ir kiek mes prarastumėm ateinančioje finansinėje perspektyvoje. Antras klausimas. Koks turėtų būti naujasis plėtros investavimo kontraktas? kas turėtų jame būti privaloma valstybėms narėjams, kas turėtų būti privaloma regionams. Paskutinis klausimas. Kokią žinią naujai finansiniai pro, e, periodui e, siunčia rangovai, nes žinome, kad pro, programoms įvykdyti turime labai daug didelę e, rangovų e, grandinę, kuri ypatingai išpučia visas lėšas. Ką reiktų daryti, kad apsaugotumėm ES lėšas ir geriau panaudotume kofinansavimo lėšas. Ačiū, sako pirmininkė Korima Dėlį. Euh, monsieur le ministre, vous n'avez pas abordé une question centrale pour la politique de Ministrė, yra vienas esminis klausimas, kurio jūs nepaminėjote, kalbėdamas apie sanglos politiką. Būtent indikatoriai. Atsiprašau, rodikliai. Šiandien yra labai svarbu žiūrėti į vairius rodiklius, ne tik tai į BVP e, rodiklius, kurie parodo padėtį Europoje, juos reikia įtraukti į naująją sanglaudos politiką. Pakalbėkime, pavyzdžiui, apie Ilde France regioną Prancūzijoje. Ten puikiai viskas klostosi e, BVP prasme, bet e, yra labai daug kitų problemų. Reikia labai daug kitų kriterijų įtraukti, kaip pavyzdžiui, nedarbas, skurdas. Reikia atsižvelgti ir į aplinkosauginius kriterijus. Dabar mūsų laukia dvi svarbios problemos - ir e, aplinkosauginė problema, ir socialinė problema. Pirmininkė, ministras turi greitai jau e, mus palikti, taigi duosime kelias minutės, kad sakytumėte į mūsų klausimus ir susirūpinimus. E, Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponai ir ponios už klausimus ir komentarus. Pirmiausiai, iš jūsų komentarų supratau du dalykus. Pirmasis - sanglodos politika yra esminė ateities politika, esminė ES ateities politika. Antras dalykas - sanglos politika sukelia labai daug emocijų ir iškelia labai daug klausimų. Tai yra ir gerai, ir blogai. Norime integruoti visus šitus klausimus į savo svarstymus apie šį procesą, kuriant naująją sanglaudos politiką ir sudarant jos funkcionavimo mechanizmus. Pabandysiu atsakyti klausimus apibendrindamas. Kai kurie klausimai man buvo ne visai aiškus, ar, ar bent jau jų pagrindinė mintis nelabai aiški, bet labai svarbu užsiminti apie kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, ponia Malkova kalbėjo apie finansinį e, rėmus ir ekonominės sąlygas, ypatingai dabartinėje situacijoje, žinoma, tai yra labai svarbus klausimas ir jisai bus labai svarbus ir saldos politikos ateičiai. Vengrija, kaip ir meninkaujanti valstybė, visada paremė požiūrį, pagal kurį sanglaudos politikos finansinis remimas turėtų išlikti tokiame pačiame ligmenyje kaip iki šiol. Tai yra esminis prioritetas Vengrijai kaip ir menekaujančiai valstybei. Šalia socialinės ir socialinės sanglaudos buvo pridėta ir teritorinė sanglauda ir šiais ryčiai taip pat reikia lėšų, bent jau tiek pat lėšų, kiek būdavo skirta iki šiol. Tai yra labai griežta Vengrijos pirmininkančios šalies pozicija. Man iš kelių susitikimų su ministrais ir ekspertais pasirodė, kad dauguma valstybių narių laikosi tokios nuomonės. Žinoma, yra skirtingų nuomonių. Pavyzdžiui, dėl to, ką ir jūs paminėjote. Klausėte. Kiek svarbu, kiek reikšmės reikia suteikti pasi, pasivyjimo aspektui. Mes norime sujungti plėtrą, plėtros aspektus, kurie paprastai būna išdalinti skirtingas politikos sritis. Tai būtų labai naudinga priemonė šitoje, šitos politikos srityje, be kurios būtų neįmanoma gyvendinti strategijos Europa 2020. Taigi pagal tai ir e, ištekliai turėtų būti suskirstyti. Buvo kalbama ir apie lėšų panaudojimą. Ar tai turėtų būti labai konkretu metus panaudojimas ar pagal rodiklius, ar pagal tikslus. Mes sausio mėnesį apie tai kalbėjome e, jau su jumis. Tada sakiau, kad Vengrija pirmininkaudama remia tai, kad reikėtų įtraukti daugiau rodiklių. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų pozicija nepasikeitė. tą patį sakiau ir pradžioje kalbėdamas, kad susitarę su dauguma valstybių narių norėtumėm įtraukti naujų rodiklių ir sąlygų, kurioms valstybės narės daro įtaką ir kuriom, kurių įtraukimui valstybės narės pritartų. Taigi, manau, kad sąnglaudos politika nėra politika, kuri yra diktuojama iš viršaus. Mes turime šią politiką pritaikyti individualių valstybių narių specifiniams poreikiams. Mintis apie teritorinį aspektą ir tą prisivijimo aspektą yra tikra dilema Čia kalbam apie sanglaudos politiką paremtą e, konkurencingumu ar tradicinio atsilikimo likvidavimu. Manau, kad apie tai reikėtų kalbėti politinėme lygmenyje ir būtent politiniu lygmeniu apsvarstyti visus šito pasiūlymo aspektus. Taigi patvirtinu, kad mūsų pozicija nepasikeitė lyginant su ta, kuri, kurią išreiškėme sausį. Taigi mes turėtumėm būti nuoseklus ir turėtumėm pabrėžti atsilikimo likvidavimą ir konkurencingumą. Abu, abi, abi šios pusės turėtų būti įdėktos regionuose, kur tai yra reikalinga teritorinė prasme. Tiesa ta, kad dar grįžtant prie rodiklių. Tiesa ta, kad per pastarąsią savaitęs po susitikimų politinių ir ekspertų lygmenių me, aš daugiau neišgirdau jokių suprantamų pasiūlymų. Yra įvairiausių minčių, yra pasiūlymų, bet tokio sisteminio pasiūlymo. Uh, kaip tokį naują, tokią naują sampratą galima būtų įtraukti į šitą politiką, į sprendimų prieimimo procesą kuris dabar yra taikomas ES, kol kas tokio pasiūlymo negavau. Tikriausiai toks, tokia samprata, tokia savoka yra vystoma, bet jeigu dabar reikėtų balsuoti, tikriausiai dabartiniai, dabar dalyvaujantys balsuotų už uh, tokį pasiūlymą, bet šitą mintį reikia išplėtoti funkcinę prasme, jinai turi būti pritaikyta įgyvendinimui, kitaip jinai neveiks. Taip pat labai svarbu aps, apsvarstyti naująją finansinę perspektyvą. iki to laiko, kol bus pradėta rimtai svarstyti finansinės perspektyvą, naujosios anglos politikos kriterijai jau turi būti priimti, nes anglos politika turės galimybę gauti pakankamą finansavimą tik tada, jeigu jau bus jos kriterijai e, nustatyti iki e, biudžeto naujo periodo svarstymo. Dėl Marko komentarų. Ne visai supratau konkretų klausimą, kurį jūs iškėlėte. Tikriausiai čia mano klaida, aš ne, ne visai supratau, ką, jūs, ką jūs tiksliai norėjote sužinoti. Uh, please, uh, uh, yes, please. Pakartokite, jeigu galite. Tik tai klausimą, kad, kad, kad aš geriau suprasčiau, ko jūs iš manęs tikitės. Bezog sich auf die Mielai, pirma klausimo dalis. Taigi, pirmoji klausimo dalis susijusi su kondicionalumu, su sąlygiškumu. Jūs apibrėžite tam tikras sąlygas, sakydamas, kad valstybės narės gaus uh, finansavimą tik tada, jeigu XY e, sąlygos bus įgyvendintos, pavyzdžiui, konkurencingumo įstatymų ar viešųjų pirkimų srityje. Tai būtent ir yra Hilo Kulnas finan, e, Europinio finansavimo panaudojimo srityje. Tai pirmas klausimas, ką, ką ar jūs tai ir toliau taip galvojate. O antras dalykas apie tarpinę kategoriją, kuri būtų taikoma tiems regionams, kuri, da, kurių dabar BVP yra virš 25 procentų Europos vidurkio. Bet ne tik tai tie, o visi regionai ES, kurių BVP yra 75-95 procentų. Taigi ir tie regionai, kurie pakankamai turtingi yra ir niekada per daug sunkumų neturėjo praeitįje, būtų šitoje kategorijoje, labai vairūs regionai būtų šioje kategorijoje. Todėl man būtų įdomu sužinoti, apie šitos 22 naujus regionus, kurie atsidurs vidurinėje kategorijoje. Ačiū labai. Dabar viskas aišku. Ir labai atsiprašau, kad jums teko pakartoti savo klausimą. Taigi atsakysiu į jūsų pirmąjį klausimą. Dėl sąlygų nustatymo. Manau, kad sąlygos turėtų būti griežtinamos ir mes pritarėme tokiai pozicijai. Nebejotinai turi būti visa seka veiksnių, kaip tai turi būti padaryta ir aišku, sąlygos nebus nustatomos nedalyvaujant valstybėms narėms. Taisyklės turėtų būti labai aiškios, lygiai kaip ir visa sistema. Todėl aš pritariu, jeigu jūs įsakote šiai minčiai pritarimą, nes mano galva tikrai būtina užtikrinti sanglaudos politikos veiksmingumą ir patikimumą. Dabar dėl jūsų antro klausimo. Man regis, praeitėje, prieš du ar tris metus, mes gyvenome krizės sąlygomis ir kitas dalykas, kad nei Europoje dėl to, nei kitose pasaulio šalyse nebuvo tokių regionų, kuriems nereikėtų paramos. Ir būtent tos paramos buvo tikimasi iš sanglaudos politikos. Todėl pirmininkaujančios valstybės nuomonė iškelta mintis yra naudinga, kad ir kai kalbame apie Ile de France regioną, nes sąlygos, aš manau, um, ten yra tokios, kaip kad aš bandžiau išdėstyti. Ačiū, ponė ministrė, sako pirmininkė, visų vardų norime padėkoti Vengrijai už, pirminink, už bendradarbiavimą pirmininkavimo laikotarpiu, už tokius atvirus pokalbius Europos parlamente, kuriuos be kita ko organizuoja ir pati pirmininkaujantį valstybę. Turiu pasakyti, remdamasi savo patirtimi, kad neįprasta, jog bendrųjų reikalų taryba svarstytų šiuos klausimus rengiantis taip anksti, rengiantis būsimam finansavimo laikotarpiu ir naujam programavimo laikotarpiu. Todėl tikrai esame labai jums dėkingi ir tikimės, kad sėkmingai dirbsite iki pat pirmininkavimo pabaigos ir dar apsilankysite mūsųse. Ministras, nebejotinai aš grįšiu į jūsų komitetą. Thank you. Thank you. Uh, So, here, uh, can... Na, kadangi Markus yra, tai mes galime perėti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo ir tai bus antrasis pasikeitimas nuomonėmis dėl Markus Piperio rengiamo pranešimo penktoji sanglaudos ataskaita ir sanglaudos politika po 13 metų strategijos. Taigi, mūsų diskusijoje dalyvaus ir ponas Michael Delebach iš Ekosoko, bet pradėsime, pradėsiu nuo to, kad suteiksiu žodį ponui Piper. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal pirmiausia norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie pateikė savo komentarus dėl mano rengiamo darbo dokumento. Gavau 36 paklausimus ir netaip dažnai į visus tuos klausimus anksčiau būdavo bandoma atsakyti, bet aš tikrai pabandysiu tai padaryti iki e, bus parengtas galutinis pranešimo projektas. Taigi, mano pranešime daroma išvada, kad sanglaudos politika, e, sanglaudos fondai neturi būti laikomi savitikslę priemonę. Struktūrinė politika yra apskritai bendra priemonė, kuri leidžia geriau įgyvendinti veiksmus kitose ES politikos sritise. Nebejotinai didžiausia vaidmenį šiuo metu Šiame kontekste reikėtų atkreipti dėmesį į strategiją Europą 2020, kurioje keliami ir teritorinio pobūdžio klausimai. Mano pranešime teigiama, kad reikėtų išlaikyti sanglaudos politikai skiriamas lėšų sumas dėl įvairių priežasčių, kurias aš aiškinu pranešime. Taip pat esu įsitikinęs, kad sanglaudos politikos fondai gali tapti strategijos Europa 2020 priemonių įgyvendinimo varikliu. Bet mes turime prisimti bendrai atsakomybę už tų išteklių panaudojimą. Kitaip sakant, turime užtikrinti, kad valstybės narės, taip pat ir regionai dalyvautų gyvendinant priemonės, užuot viską darius centralizuotai, centralizuotai skiršius pačias lėšas. Yra dar ir tarp valstybinė atsakomybė už lėšų panaudojimą. Pranešime sakoma, kad sanglodos politika iki šiol pasiteisino, pavyko likviduoti atotrukį tarp regionų, pavyko pasiekti ir konkurencingumo didinimo tikslo. Dabargi kyla nauji uždaviniai, tai yra aplinkosauginiai uždaviniai, um, ūkio augimo skatinimo uždaviniai ir jie neišvengiamai susijęs su regioninė politika ir sanglaudos politika. Mesgi panaudodami sanglaudos fondų lėšas galime vadovautis tarp sektorinių požiūrių. Žinome, kad e, pagal nustatytus kriterijus yra remiami ir neremiami regionai, bet reikėtų nepamiršti tarp sektorinio aspekto. Ypač tai svarbu tokiuose srityse, kaip atsinaujinantis energijos ištekliai. Dar vienas dalykas tai yra klasterių kūrimas e, mažiau įsivyščiusiuose regionuose. Tie klasteriai kūrėmi prie universitetų ir prisideda prie atsilikusių regionų spartesnio ekonomikos augimo. Aš manau, kad komisijos siūlomas, nau, siūloma nauja kategorija gali suardyti iki šiol sklandžiai veikusią sistemą. Ir todėl, manau, gali susidaryti situacija, kuri leis veikti tik tai pačiame regione, to regiono ribose, bet bus atsisakoma tarp sektorinio, tarp valstybinio aspekto. Taigi, visą tai gero, ką mes pasiekėme, finansavimo logika rodo, kad pasiekėme nemažai ir padarėme tinkamą pažangą. Dabar jeigu bandysime kritikuoti, tai nebejotinai pirmiausiai, mano galva, reikėtų siekti didesnės sanglaudos politikos pridėtinės vertės, o tai reiškia stiprinti verslą, didinti eksporto apimtis ir kurti naujas darbo vietas regionuose. Vidaus rinka gali sklandžiai veikti, jeigu tinkamai e, veikia ES taisyklės teisės aktai jeigu tinkamai išmokamos lėšos. Bet pastebime, kad per mažai lėšų tenka įvairiems e, sektoriams, tokiems kaip pavyzdžiui viešųjų pirkimų sritis. Todėl manome, kad ateityje bus sąlygos e, pergalvotos ir kitaip nustatytos. Jeigu mes bandome kalbėti apie viešuosius pirkimus, pavyzdžiui, reikia įsiaiškinti, ar e, sudaryta sistema veikia valstybėse narėse ar ne, jeigu veikia, ar skirti jai papildomų ES fondų lėšų. Taigi reikalingas holistinis požiūris. O tai reiškia, kad mes pažangą turėtume vertinti ne tik tai kiekybiniais, bet ir kokybiniais kriterijais remdamiesi. Dar vienas dalykas, kad turime visą dėmesį sutelkti tas sritis, kuriuose uh, ES turi kompetenciją veikti. Pavyzdžiui, moksliniai tyrimai, tarp valstybinis aplinkos saugos klausimų sprendimas ir kiti. Visgi kyla tam tikra problema, kai bandome sudaryti rodiklių sąrašą, o tokį komisijos sudarytą rodiklių sąrašą esu matęs. Turint galvoje europinių lėšų pasiskirstimą, na, kad ir vaikų priežiūros lygių arba nebaigusių mokyklą mokinių skaičiaus mažinimo srityje pastebime skirtumų, nes, susiję, nes susisieja dvi sritys - socialinė ir a, švietimo. Todėl mes manome, kad sanklaudos politikos pinigai skiriami šitose sritise tikrai neduoda norimo papildomo poveikio ir niekada ko gero neduos. Todėl regionų valdžios valdžia turėtų prisimti didesnę atsakomybę už šias sritis. Bet nebejotinai yra pro gerų projektų ir gerų projektų įgyvendinimo patirtimi turėtų pasinaudoti ir kiti regionai, na, kad ir vaikų priežiūros um, tinklo plėtotės srityje. Todėl, manau, valstybės narės turi pagalvoti apie šiuos aspektus, nepamirštant be kitako ir regionų um, atsakomybės pagal subsidiarumo principą. Dabar kalbant apie sanglaudos politikos ateitį. Šioje srityje ypač didelė svarba tenka atokiausiams regionams ir jų problemų sprendimui. Jeigu mes to nepadarysime, kitaip te negalėsime užtikrinti tarp sektorinių tikslų pasiekimo, konkurencingumo didinimo ir apskritai ūkio augimo tikslo pasiekimo. Mes visada kalbame apie globalizaciją, bet neįmanoma sukurti tarpinės regionų kategorijos. kuri taptų patogių aruodų tam tikriems regionams. Todėl galvojant apie naująją kategoriją, reikia gerai ją išanalizuoti. Daugelis vidurio ir rytų Europos regionų jau pasiekė tokį įsivystimo vystimasi, kad nebereikia jų remti. Labai daug Ispanijos, Graikijos ir Portugalijos regionų taip pat jau neturėtų būti mažiausiai įsivyščiusių regionų kategorijoje. Todėl galbūt žvelgiant per šią prizmę, reikėtų svarstyti naujos kategorijos atsiradimą. Bet visą tai turime daryti nepamiršdami, jog mūsų nauji žingsniai neturi pakengti sanglaudos politikos patikimumui. Dar vienas aspektas yra konkurencingumas. Vėlgi, tarpinė kategorija konkurencingumo požiūrių neturėtų tapti bendros sistemos dalimi. Galiausiai kokias išvadas galima padaryti? Jeigu pažiūrėsime į infrastruktūros sritį, tai šioje srityje reikėtų gal decentralizuoti elektros energijos gamybos sritį ir turėtume įsikišti ten, kur pati rinka nesugeba veikti energetikos srityje. Pasienio regionai. Jose reikia sukurti tinklą, kuris užtikrintų energijos tinklų sujungiamumą. Mes taip pat kalbame apie tai, kad iki 7 procentų nuo 2,5 reikia didinti e, šios ryčiai finansavimą. Bet nepamirškime, kad esame ir prastų dalykų paveldėjimo įkaitai, ypač kai kalbame apie tarpvalstybinius energetinius tiksl, tinklus. Nebejotinai, kad regionų požiūrių Europos dalyvavimas tarp valstybinių tinklų kūrimo procese būtų sveikintinas dalykas. Dar vienas dalykas yra finansavimas iš kitų papildomų šaltinių Europos socialinio fondo, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko. Uh, ar kitų ES fondų. Tai manau, kad šiuo atveju mes tikrai galėtume likviduoti kai kurių regionų atsilikimą, bet reikia gerai pagalvoti, kaip tą padaryti. Plėtros sutartis kurios galėtų būti sudaromas tarp regionų. Manau, kad verta joms skirti daugiau dėmesio. Taigi, kaip apibriežti tą europinę papildomą vertę, kai kalbame apie vietos lygio, vietinius projektus. Ar tada tikrai sukūriama europinė pridedamoji vertė? Ir dar labai trumpai apie finansavimo reikalus. Būtų gerai, kad regionai prisimtų daugiau atsakomybės, naudodami kreditų, imdami kreditus, taip pat panaudodami ir privačių fondų lėšas. Finansavimo atveju 90 procentų finansuojama iš ES lėšų kartais bet tai labiau primena dovaną, o ne paskatą. Jau pateikta keletas pasiūlymų dėl finansavimo ir kontrolės ir ypač tai yra pasiūlymai susiję su audito įmonių akreditavimu ir audito įmonių darbu. Nebejotinai Europinio akreditavimo procedūra yra vertas dėmesio dalykas. Dar vienas dalykas, kad kada yra tinkamai patikrinama institucija, tinkamai jį audituojama ir parengimi atitinkami dokumentai, mes galime pasitikėti, kad ta institucija tinkamai panaudos europinės lėšas. Ir todėl reikėtų galvoti apie skatinimą tų kurie prisideda prie papildomos naudos sukūrimo tam, kad būtų užtikrintas kuo geresnis europinių lėšų panaudojimas. Ir galiausiai keletą žodžių apie ES plėtros politiką. Žinau, kad regionų komitetas, mano galva, turėtų daug aktyviau dalyvauti plėtros klausimų svarsinę, nes tikrai nepriimtina, kad į ES priimamos nepasirengusios šalis. To pavyzdį jau turime, tai Rumunija ir Bulgarija. Todėl pasirengimo narystiai laikotarpiu turime daug daugiau dėmesio skirti pasirengimo narystiai priemonėms ir struktūrinėms reformoms. Pavyzdžiui, turiu galvoje Turkiją ir Kroatiją. Neturėtume daryti, kartoti tų pačių klaidų, kurias jau esame padarę. Tiesiog pasižiūrėkime į skaičius. Jeigu mes to nesimsime žingsnių, tai lėšų įsisavimojimo gebėjimas ES tiesiog gali sužlugti. Ir reikia apie tai mąstyti. Tikiu, kad jūs tai padarysite. Aš savo pranešime užsiminiau apie šios dalykus. Ir baigdamas noriu padėkoti kolegoms, kurie padėjo man. Nors manau, kad yra dar keletas klausimų, kuriuos reikėtų išsameu apsvarstyti. Ir tarp jų yra labai svarbių klausimų. Bet savo pranešime bandau nubrėžti pagrindinės sanglaudos politikos kryptis, leidžiančias sukurti pridėtinę vertę ir tas naujo požiūrio taikymas turėtų paskatinti mūsų tolesnės diskusijas. Ačiū. Dėkuoju Jums, Markos Piper, už tokį įdomų, gana provokuojantį pasisakymą. Visuomet Jūs įvedate naujų elementų į savo pranešimus, tai yra gerai. Norėčiau vieną taisyklę nustatyti. Uh, Paprastai, kai jau paskutiniai pasisakė pagal sąrašą kalbą, prašau kalbėti jų e, trumpiau. Prašau visų, dabar taip pat tokį prašymą pateikiu pačioje praš, pa, pa, pradžioje. Tu tai yra užsirašę 17 žmonių, kurie nori pasisakyti ir norėčiau, kad e, liktų laiko ir 14 ir 15 paskui žmogui, taigi kalbėkite trumpai. Kalbėkite kaip galima glaučiau, bet pirmiausia, žodį jums, Mišelė, suteiksiu. Prašom. Pone pirmininkė, ačiū Jums už dosnumą. Pasakysiu, kad prieš dešimt dienų e, regionų komitetas patvirtino nuomonę dėl penktosios sanglaudos e, ataskaitos atmestas, e, tik tai trys žmonės balsavo prieš. Aš išklausiau Markus Piper ir labai trumpai sureaguosiu į tam tikrus pastebėjimus. Mes e, daug kur sutarėme, bet yra ir nuomonių skirtumų tarp mūsų. Pirmoji sėtis, kur sutampa mūsų nuomonės, tai yra sanglaudos politika turi būti ekonominio vystimosi dalykas. Reikia nepamiršti teritorinio poveikio aspekto. Ši politika e, yra dažniausiai pati matomiausia ES politika. Kalbame apie valdymą daugeliu lygių, apie teritorinę sanglaudą. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad e, Pranešėjas kalba apie struktūrinių fondų panaudojimą, apie tai, kad reikia skirti gana nemažą dalį viso finansavimo šiai sritai. E, mes e, kalbama apie finansavimą iš, e, kaip sakiau, socialinio fondo ir taip pat mes turime nepamiršti labiausiai nutolusių regiono Taip pat manau, kad mūsų nuomonės sutampa dėl sanglaudos politikos ir struktūrinių reformų siejimo. Mes manome, kad makroekonominės sąlygos negali atimti iš miestų regionų struktūrinių fondų. Nacionalinės vyriausybės kartais nesilaiko stabilumo ir augimo pakto, bet tai negali būti e, tarsi bausmė e, regioniam lygmeniu, jeigu jos to nedaro. Negalima iš jų atimti lėšų tokiais atvejais. E, mes e, priešinamės dėl e, kai, pas, kai kuriems pasiūlymus dėl tam tikrų, e, e, tam tikro rezervo siemo su rezultatais. Dar pasakysiu, kur mūsų nuomonės skiriasi. Tai yra sangulos politika ir strategija Europa 2020. Mes, regionų komitetas, manome, kad e, sanglaudos politika negali būti vien tik tai naudojama siekiant e, Europos 2020 tikslų, ji turi siekti kitų e, tikslų, pavyzdžiui, mažinti teritorinius, socialinius, ekonominius skirtumus tarp ES regionų. Tai yra kur kas plačiau negu strategija Europa 2020. Taip pat mūsų nuomonės e, skiriasi ir dėl kitų dalykų, pavyzdžiui, tarpinių regionų. E, E, regionų komiteto atstovai didelę daugumą pasisakė už tai, kad reikėtų e, įsteigti tokius tarpinius regionus dėl struktūrinių priežasčių regionų, kurių BVP e, yra nuo 75 iki 90 procentų bendrijos BVP. Mes manome, toks požiūris būtų labai naudingas, jeigu būtų įvesta tokia tarpinių regionų kategorija. Kitas dalykas - rodikliai BVP Mes norėtume, kad būtų diskutuojama šiais klausimais, nes e, BVP negali vienintelis būti kriterijus lyginant regionus, egzistuoja ir kiti elementai, kuriuos reikėtų apsižvelgti. Pavyzdžiui, mes norėtume, kad būtų daugiau dirbama šioje srityje ir kad būtų atlikta tarpinė e, peržiūrė pusiau programavimo laikotarpio viduryje kad būtų galima įdėkti naujus kriterijus papildomai prie BVP. Pra, e, ataskaitoje, kuri pateikta regionų komitetui, e, kalbama apie programavimo laikotarpį 5 plus 5 ir sakoma, kad reikėtų atlikti po penkerių metų tarpinę peržiūrą. Taigi tiek e, mano pastebėjimų. Aš tikiuosi, kad jie jums bus naudingi. Puikiai pasisakėte, dabar norėčiau uh, pakviesti poną Karmelo Čedronę. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ir pranešiai ponui Piper. Aš susitikau su juo ir atsakiau maždaug į 20 jo klausimų. Manau, kad e, labai gerai tie atsakymai atsispindi pranešime. Labai daugam iš to, ką Jūs pasakėte, pritariu ir keletą iš jų paminėsiu. Pavyzdžiui, ES sukūriama papildoma vertė ir e, būtinybė komisijai sukurti tokią vertę, kai įgyvendinami europiniai projektai. E, siekiama daugiau įtraukti komisiją, norint užtikrinti, kad e, jos vaidmuo būtų ryškesnis įgyvendant projektus. Toliau klausimas dėl to, ar poveikio vertinimas turi būti priklausomas ar ne. Ir dėl galutinių rezultatų, man atrodo, kad tai yra labai e, svarbus klausimas. Galbūt reikėtų daugiau pagalvoti apie tai, kaip derinti atskirus fondus Jūs sakėte, kad kai kas jau vyksta neblogai. Aš nesakau, kad reikia turėti vieną instituciją, kažkokią tarnybą, bet reikia galvoti apie derinimą. Ta pati pasakyčiau ir apie supaprastinimą. Mano nuomonė, tai yra didžiausia problema. Dabar nesiplėsiu, nes trūksta laiko. Uh, bet tai yra svarbiausias dalykas, norint supaprastinti e, procedūras iš apačios į viršų, iš viršaus į apačią. Mes turime e, turėti tam tikrą aiškę schemą, o dėl vertinimo dabar visi bando pritaikyti savo metodus. Pačioje pradžioje, ponas Piper, jūs minėjote strategiją Europa 2020. Mums reikia šiek tiek daryti takoskirą. Reikia numatyti nepriklausomą finansavimą, ne tik tai tą, kuris numatytas bus pagal strategiją Europa 2020. Taip pat pritariu regionų komiteto nuomonė dėl tarpinės kategorijos regionų ir dėl to, ar pakanka vien BVP vertinant regionus, reikia kitų parametrų kurie leistų įvertinti sąlygas regionuose ir teritorijose. BVP yra tradicinė priemonė, bet ne vienintelė, bet vėl aš nebesiplėsiu. Jūs kalbėjote apie partnerystę, tai yra gerai, bet turiu pasakyti, kad jūs tik tai minėjote E, partnerystę viešajame sektorėje tarp komisijos, regionų ir panašiai. E, parlamentas yra nepriklausomas ir aš norėčiau, kad parlamentas nepamirštų socialinių ir ekonominių partnerysčių, kurios įtrauktų socialinius partnerius ir vilietinės visuomenės atstovus. Uh, Ir taip pat reikėtų vesti ex-ant ex-post e, principus skirtinguose lygmenyse sanglaudos politikoje. Mums reikia daugiau matomumo suteikti sanglaudos politikai, taip pat e, didesnį skaidrumą. E, matome kai ką bendroje žemės ūkio politikoje. Projektai naudos gaviai turi skelbti visas, visą informaciją Ir tai atspindi ES pasirengimą e, veikti skaidriau. Dabar e, Džordžijos Savrakakis pirmasis iš šešėlinių pranešėjų. Ačiū. Pirmiausia, ačiū padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Mūsų rankose dokumentai, kurie mums primena, kokie yra iš tikrųjų sąjungos politikos tikslai, koksai turėtų būti jos centras. Dauguma pranešėjų pasiūlymų, daugumos pasiūlymų nekomentuosiu, nes trūksta laiko. Bet norėčiau pasakyti, kad yra tokių vietų, dėl kurių aš nepritariu. Pirmiausiai, adaptacija E, adaptavimosi prie globalizacijos fondo įtraukimas į socialinį fondą. Žinome, kad šitie, šitų fondų tikslai yra skirtingi ir skirtingi veiklos kriterijai. Be to, tą patį galima pasakyti ir apie sanglaudos ir regionės plėtros fondų sujungimą. Yra ir kitų dalykų, dėl kurių norėčiau paprašyti daugiau paaiškinimų. Čia siūloma e, pamažu mažinti išmokas tose regionuose, kur, vy, kur teisingai vyksta konvergencija, sėkmingai vyksta e, konvergencija toksai išmokų sumažinimas turėtų būti paremtas aiškiais ir skaidriais kriterijais, kurie turėtų būti susiję su dabartiniais tų šalių poreikiais ir vystimosi raida. Norėčiau paminėti ir 51 e, pastraipą, kur kalbama apie apie reglamento sukūrimą, reglamento pagal kurį būtų kontroliuojamos valstybės narės ir jų e, vykdomas fondų valdymas. Jeigu tuo siekiama geriau e, įsisavinti fondus, žinoma, aš pritariu, bet jeigu tai reikš, kad tiesiog padidės e, kontrolė, o sankcijos bus automatinės, tada aš tikrai negalėčiau to pri, su to sutikti. Ačiū, Rika Mali. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi džiaugiuosi ir sveikinu Marką Piperį už tokį puikų dokumentą. Man labai patinka e, jo stilius, jo dokumento rašymo stilius. Jisai aiškiai viską įvardina ir aiškiai įvardyja mūsų nuomonę. Manau, kad tai yra tikrai labai teigiamas bruožas. Taip pat džiaugiuosi, kad jis aiškiai pabrėžė sanglaudos politikos e, svarbą strategijos 2020 rėmose. Be to, jisai teigia, kad sanglaudos politika yra priemonė gyveninti strategiją 2020 finansavimą, žinoma, irgi yra labai svarbi dalis. Taip pat pritariu pranešėjui daugybę klausimų, pavyzdžiui, dėl antro tikslo sustiprinimo, tai yra puiku. Kai kalbame inova, apie inovacijų klasterius, manau, kad čia galėtumėm irgi paminėti bendradarbiavimą su e, pagrindų programa, kaip galima būtų tą bendradarbiavimą pagerinti. Čia yra labai daug tinkamų tikslų, o kur kalbama apie atskirus fondus, aš irgi pritariu pranešėjui Taip pat džiaugiuosi, kad dokumente atsispindi e, skirtingi sunkumai, su kuriais susiduria skirtingi regionai, kuriuose yra įvairių e, sunkumų, įvairių mm, aplinkybių, tas ta įvairovė visada yra svarbi. Kalbant apie makro regionus, manau, kad reikėtų naudotis mechan, finansavimo mechanizmais, kuriuos jau turime, o ne pradėti kalbėti apie didesnį makro e, regionų finansavimą iš biudžeto. Manau, kad reikia naudotis dabar egzistuojančiais finansavimo mechanizmais. Kalbant apie tarpinę regionų kategoriją, tikrai čia reikia tam tikro pastovaus e, sąjungos politikos elemento. Tai turi ir savų e, pavojų naujam finansiniam periodui. Šią prasme aš negalėčiau visiškai pritarti pranešėjui, turiu šiek tiek labiau neutralią poziciją. Manau, čia reikia daugiau diskusijų, daugiau dialogo tam, kad nuspręstumėm, ar tikrai toksai kelias yra pats geriausias. Kalbant apie skirtingus fondus, labai džiaugiuosi, kad bus naudojamasi tuo, ką jau esame sukūrę. Norėčiau, kad pranešėjas konkrečiau e, paaiškintų tas mintis dėl fondų. Ar reikia radikalių e, pakeitimų fondose, pavyzdžiui, prisitaikymo prie globalizacijos fonde. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau reikia atsisakyti naudoti šitą fondą ir daugiau reikėtų naudotis į socialinių fondų, nes galų gale kriterijai ir tikslai, pagal kuriuos buvo skirstamas šios fondas nėra visiškai aiškius, kartais jie tokie gan, gan, gan, gan migloti. Norėčiau sužinoti pranešėjo nuomonę. Dėl kaiminystės politikos, žinoma, čia reikia daug daugiau konkretumo. Ir e, kaiminystės politika turi aiškiai atsispindėti ir regioninėje, ir sanglaudos politikoje, ir tai aš tikrai remiu. Dabar dėl regioninės politikos supaprastinimo ir klastojimo, kovos su klastojimu. Čia turėtume būti labai atsargus ir griežti, kaip ir pranešėjas e, numato šiame dokumente. Suprantu, kad čia e, turime daug sąlygų, nuo kurių daug kas priklauso, bet reikia laikytis e, testinumo, jeigu norime sukurti automatinę sankcijų sistemą. E, man asmeniškai atrodo gerai, suprantu e, tą už šitos minties besislepiančią mintį, bet turime būti atsargus, nes jeigu tiesiogiai pirmininkė sako, atsiprašau, kalbėkite lėčiau. Pirmininkė, norėčiau paprašyti kalbėti ne taip greitai, nes vertėjai nespėja versti. Pona Zimmerman. Ačiū pranešėjau už puikų dokumentą. Norėčiau šibitą pasakyti apie 31 pastraipą. Šiandien ryte mes kalbėjome apie kitą dokumentą e, panašią temą ir manau, kad reikėtų įtraukti vietinį lygmenį. Daugumoje regionų kofinansavimas vykdomas vietiniu lygmeniu. Tačiau, kai reikia išaiškinti trečiai šaliai, kad jie turės investuoti, jie pradeda klausinėti, e, kur tos pinigus reikės leisti, kur ten reikės investuoti. Taigi, jeigu mes iš tikrųjų siekime didesnio įsisavinimo, būtų gerai vykdyti ir vietinio ligmens priežiūrą ir į ateities tekstą reikėtų tai įtraukti. Antras komentaras susijęs su devinta pastraipa ir su jūsų pasisakymu. Su jūsų pasisakymu pasisakymų, kur jūs kalbate apie didelius miestus. Jūs Sakėte, kad nėra tokios institucijos, kuri turėtų pakankamai kompetencijos. Vokietijoje mes pastebėjome, kad tokių regionų yra, didelių miestų regionų yra, jie yra teisėti, jie gali dirbti pagal regionų bendradarbiavimo uh, programas. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, į Hanoverį, Ryanecker. Ten turime tris skirtingus regionus, kurie pasidalina atsakomybę. Mm, jie dažnai gali teisėtai dirbti pagal regionų plėtros programas. Ir tokiuose regionuose matome, kad vyksta bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, Ryaneka. Ten yra trys susikertantys regionai. labai sunku taikyti bendrą požiūrį, nes jie dirba pagal tris skirtingas pro programas, o tai yra labai sudėtinga. Taigi, manau, kad reikėtų bendrą požiūrį praplėsti. Ačiū. Karima Deli. Ačiū pranešėjai už darbą. Norėčiau sugrįžti prie dviejų klausimų, kurie mano nuomonė yra svarbus. Manau, kad jie netgi yra prieštaringi. 19 pastraipa, pavyzdžiui, sakote, BVP turėtų būti vienintelis ir pagrindinis kriterijus. Paskui sakoma, kad nacionalinės institucijos turės manevro laisvę ir galės remtis kitais rodikliais. Bet kokiegi tie kiti rodikliai? Man atrodo, kad čia yra prieštaravimas, labai aiškus prieštaravimas. Mes norėtume žinoti, kokiegi tie rodikliai. Manome, kad reikia galvoti ne tik apie BVP. Taip, mano pirmas komentaras. Antras komentaras, norėčiau grįžti dar prie tos tarpinės kategorijos. Man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų pasiūsti aiškę žinę, e, kad reikia sukurti šitą kategoriją, reikia priimti komisijos iniciatyvą. Mes mūsų komiteto pranešime, pono Dalbars pranešime, e, matėme, kas tam buvo parašyta, iš tikrųjų turėtumėm palaikyti tokią mintį, reikia kreiptis į tarybą, pasistengti įtikinti valstybės narės ir dabar vyksta e, tas phasing out ir neaišku, ar jisai ilgalaikę prasme bus naudingas. Todėl reikėtų dabar kofinansavimą vykdyti per šitą naują regionų e, kategoriją. Todėl manau, kad labai svarbu ginti tarpinės kategorijos kad... mintį. Ačiū. Merci. Euh, Ponas Liaurum. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą pirmiausia. Manau, kad mums labai svarbu įsiaiškinti ir pirmiausia įsiaiškinti, kas yra ta sanglaudos politika. Europos komisija irgi grįžta prie sanglaudos politikos apibrėžimo, bet neturėtume painioti ES strategijos Europa 2020 ir sanglaudos politikos. Strategija apibrėžiama kaip ES makroekonominės politikos strategija. Ir joje numatytos atitinkamos strategijos įgyvendinimo priemonės. Jeigu ES norėtų finansuoti strategijos priemonės, tai turi būti kuriamos, kuriami atskiri finansavimo šaltiniai. Neturi būti naudojamasi sanglaudos politikos fondų lėšomis, tiksliau, neturi būti tie fondai atimami iš sanglaudos politikos. O sanglaudos politika kaip tokia negali tapti strategijos įgyvendinimo priemonę. Taip, ji gali padėti, gali prisidėti prie darbo vietų kūrimo kai kuriuose regionuose, gali padėti nepalankiose sąlygose gyvenantiems asmenims pagerinti savo gyvenimo kokybę, likviduoti tam tikrus regioninius atsilikimus. Taip yra tam tikri tikslai, su kuriais, prie kurių įgyvendinimo gali prisidėti sanglaudos politika per savo priemonės. Jeigu komisija pageidauja kategorizuoti naujai regionus, tai turėtų galvoti apie tam tikrus kriterijus, būtent į kuriuos regionus verta investuoti ir kurie regionai galėtų geriausiai panaudoti informacinės technologijas bei inovacijas. O jeigu jau kalbame apie darbo vietų sukūrimą, tai tada reikia apibriežti iškės sąlygas, ką tai reiškia. Stengiuosi, aišku, kalbėti trumpai, todėl kiek padrikai. Ir negaliu dėl laiko stokos daugiau pasisakyti papildomos naudos sukūrimo klausimų, bet nereikėtų idealizuoti šios srities. Ką reiškia ta papildoma nauda? Mano galva papildoma nauda turi suteikti galimybę ES jos piliečiams siekti socialinės, pavyzdžiui, pažangos. Tai reiškia, kad turi būti sukurtos tam tikros vidaus rinkos sąlygos. Dar vienas dalykas. Jeigu mes viską vertinsime tik tai per konkurencingumo prizmę. Kai kurioms kitoms rytims gali kilti problemų. Nes kai kalbame apie vidaus rinką, pirmiausia, turime kalbėti apie lygių galimybių rinką. Taigi Europos anglaudos politika gali kaip tik ir padėti tokių lygių galimybių įgyvendinimui. Neturėtume įstrikti vienoje ar kitoje srityje. Pavyzdžiui, labai konkrečiai bandome kalbėti apie e, energetikos ryties tinklų sukūrimą, bet nereikia vien tik tai jais apsiriboti. Mes turėtume galvoti apie pagrindinius principus ir apie tai, kad sanglodos politika turi padėti visoms valstybėms narėms siekti tolesnės pažangos. Dėkui, pirmininkė. Rengiau nuomonė biudžeto kontrolės komitetų dėl pono Piper pranešimo vyko diskusijos dėl šio pranešimo ir galiu daugam pritarti iš to, ką jis sako pranešime e, dėl klausimų, kurie susijęs su biudžeto kontrolės komitetu. Pavyzdžiui, mes e, paremtume supaprastinimą sričių sumažinimą taip pat nacionalinių deklaracijų, valdymo deklaracijų mintį. Buvo kalbama ir apie vieną audito sistemą e, institucijų, kurias patvirtintų e, komisija. Verse, pavyzdžiui, mes įgyventino tam tikrus dalykus ir turime pakankamai nemažai erdvės veikti. Reikėtų pasigilinti labiau į tą situaciją. Dar porą klausimų buvo paminėta. Viena iš minčių automatinis mokėjimų sumažinimas, jeigu būtų nustatyti pažeidinėjimai. E, biudžeto komitetas dažnai kalba apie tuos dalykus. Man atrodo, kad reikėtų dar pasigilinti situaciją prieš sustabdant mokėjimus. Sąlygų nustatymas tai yra sankcijų susijimas su makroekonominė situacija ir mintis nustraukti ar sumažinti struktūrinių fondų išmokas valstybėms narėms, kurios pažeidinėja stabilumo ir augimo paktą. Mūsų nuomonė tai būtų visiškai neteisinga, nes bus nubausų šalis, kurios jau ir taip patiria finansinius sunkumus. Taigi mes nepritarėme tokiai e, minčiai. Ponas Delabar apie tos dalius, e, dalykus kalbėjo savo pranešime, labai džiaugiuosi jo pranešimu e, regionų komitetas siūlo tam tikrus pokyčius, pavyzdžiui, vidaus legmenyje nustatyti tam tikras sąlygas, galbūt į tai galėtume pasigilinti. Regionų komitetas, kaip ir daug kas mū, iš mūsų, e, e, priešinasi mintę įvesti rezervą, kuris būtų siejamas su veiklos rezultatais, bet reikia dar pas, panagrinėti šį klausimą. Kitas dalykas - bendroji struktūra. E, sanglaudos politikos, man atrodo, tai laukia didelių diskusijų. Aš e, paremčiau objektyv, e, tikslo 1, 2 ir 3 lygmenius, bet mes taip pat turėtume numatyti ir tam tikrus tarpinius pereinamuosius veiksmus ir reikia žiūrėti, kaip yra su antro tikslo regionais. E, lėšos e, turi būti skirtos regionams perinant iš vienos kategorijos į kitas e, visam projektų įgyventinimo laikotarpiui. Urbanistinė teritorija taip pat reikia apsispręsti, kas apibrėž, kas yra toji teritorija, ar valstybės narės komisija, ar regionai. Uh, E, man atrodo, kad reikėtų palikti valstybėms narėms apibrėžimo klausimą. Komisija dabar bando liktai parengti suderintą pranešimą ir manau, apibrėžimą ir manau, kad tai būtų didelė klaida, nes yra regionų, kuriuose nėra didelių miestų ar didelių urbanistinių teritorijų. Uh, Taigi bendras apibrėžimas būtų didelė klaida, mano nuomonė. Reikėtų dar į tai pasižiūrėti ir galbūt e, pasikalbėti su komisijos nariu apie šį klausimą. Labai ačiū dabar Šankelį. O, atsiprašau, Šankelį. E, pirmiausiai norėčiau padėkoti Markus už puikų darbą. Kai kurios mintys e, tikrai yra provokuojančios Mes jau išsamei diskutavome šiuo klausimu vieną kartą. Reikia e, prisiminti, kad sanglaus politika yra, nėra sava, savaiminis tikslas, reikia galvoti apie jos derinimą su strategija 2020. Europos Sąjunga bus vertinama pagal tai, kaip po devinių metų pasieks savo tikslus ir viskas, ką mes darome, turi būti nukreipta šių tikslų įgyvendinimui energetikos aplinkos, inovacijų srityje, transeuropiniai tinklai labai svarbus, tai gali sukurti papildomą vertę. Dar reikia e, nepamiršti e, požiūrio, kuris turi būti pagrystas rezultatų siekimu. Reikia atlikti visą būtiną analizę, atskaitomybę, kur užtikrintų skaidrumą, aiškumą. Uh, Ir mes turime, kaip galima daugiau, e, akcentuoti rezultatus. Tada galėsime užsitikrinti augimą. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Reikia e, galvoti, ar e, kaip, geriau, kaip galima labiau sumažinti biurokratinę naštą dėl Europos globalizacijos fondo, tai neturėtų būti atskiras kažkoks, atskira priemonė. Mes per praėjusią plenarinę sesiją svarstėme Čekijos, Lenkijos klausimą ir dabar vos ne kas kartą, kiekvieną plenarinę sesiją reikia svarstyti šio finansavimo šio fondo klausimo ir e, Markus visai teisingai e, pateikė pasiūlymus dėl jo ateities, dėl tarpinių regionų vaidmens reikėtų daugiau diskusijų. Toliau šeštoji pastraipa pranešimo. Ten sakome apie pasaulinę konkurenciją ir apie tai, kad reikia išplėtoti visų regionų vystimosi potencialą ir e, taip pat tokiu būdu siekti spręsti strategijoje Europa 2020 keliamas problemas. Man atrodo, kad galbūt kai kur Markus per daug e, šiuos dalykus. Reikia nepamiršti, kad įvyko ekonomikos krizė ir kad regionai nukentėjo nuo jos. Dar noriu pastebėti porą dalykų. Mums reikia daugiau akcentuoti MVI vaidmenį. Jos turėtų turėti galimybę pasinaudoti struktūriniais fondais plačiai, nes mes visuomet kartuojame, kokios svarbios yra mažos ir vidutinės įmonės. Ir jeigu, pavyzdžiui, vien, kiekviena maža ir vidutinė įmonė galėtų pasamdyti po vieną darbuotoją, mes labai sumažintume nedarbo problemą Europos Sąjungoje. Dar vienas dalykas - sanglaudos politika, struktūriniai fondai yra sritis, kurios e, piliečiai taip pat gerai neišmano, nes mes nepabrėžėme kaip būtina yra padidinti matomumą šios ryties. Pateiksiu porą pavyzdžių iš savo šalies. Egzistuoja valstybės pagalbos agentūra, kuri mm, gauna finansavimą iš ES ir niekas apie tai nežino ir niekas nesikreipia dėl paramos. Taigi, sakyčiau, kad dėl bet kurio projekto uh, kur prisideda Europos Sąjunga, reikia aiškiai kalbėti apie tai pavadinime, kad Europos Sąjunga įnešė savo dalį to ir to projekto įgyvendinimą. Oui, euh, merci, Ačiū. Pirmininkė, kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti Markus. Jis atliko tikrai labai kokybišką darbą. Labai daugam pritariu šiuo pranešimu. Uh, iš pranešimo, gal net didžiai daugumai jo minčių. E, pirmiausia, 50 pastraipa. Tai nėra vienintelė svarbi pastraipa, bet jis sako, kad e, sanglodus ir struktūrinė politika po 13 metų bus labai svarbi politikos sritis ir kad negalima, jog būtų mažinamas biudžeto finansavimas. Aš tikiuosi, kad e, Markus labai gins šį esminės svarbos punktą. Taip pat pritariu daugam iš kitų pranešėjo minčių, pavyzdžiui, kad e, e, sanglaus politika turi plėtoti visų Europos e, regionų vystimasi, taip pat, kad reikėtų koncentruoti išteklius pagal tematinės rytis ir kitus dalykus. E, valstybės narės turi gyvendinti ekonominės, socialinės, e, gilės reformas. E, viską labai gražiai sakiau iki šiol Markas. Aš pritariu ir devintai pastraipai, kur kalbama apie geografinius vienetus, bet iškeliama abejonė, ar kai kurios programos gali sukurti papildomos vertės Aš manau, kad taip. Ir taip pat kalbama apie būtinybę e, skirti e, finansavimą visam projekto įgyvendinimui. Paminėsiu vieną e, programą. kuri yra labai veiksmingai įgyvendinama. E, pagal bendradarbiavimo principą, bet ne visada bendradarbiavimo aspektas yra patenkinamas e, ir kartais kuriamos netgi naujos struktūros projektams įgyvendinti. E, mūsų pozicija yra nereikia naujų struktūrų, naujos administracinės naštos operacinės programos yra geriausias sprendimas užtikrinant veiksmingumą ir legitimumą. Mes e, su pranešėjai norėtume aptarti dar likusius nesutarimo taškus ir tikiuosi, kad taip pat ir e, pavyks mums įspręsti visas problemas, įskaitant tarpinių, tarpinių regionų klausimą ir kad su komisija sėkmingai išspręsime e, likusius nesutarimo taškus dėl e, tarpinių regionų, dėl to 75 procentų BVP e, iš tikrųjų reikėtų tartis ir darytis, nes tai labai svarbus klausimas. Ačiū kolegos. Pirmininkė, ačiū labai, bet noriu paprašyti kolegų, kad laikytumės dviejų minučių reglamento, nes kitaip paskutinieji užsirašę kalbėti kolegos dėja neturės tam laiko. Toliau, ponia Konstancija. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už labai gerai parengti tekstą, kuris taps pagrindu tolesnėms diskusijoms. Tikrai džiugu, kad komitete vyksta išsamios diskusijos ir ypač dėl BVP rodiklio. Vargu ir išvengsime uh, tokio rodiklio. Aišku, regiono lygių yra ir kitų galimų rodiklių, kuriuos dėrėtų atsižvelgti, bet kalbant apie skirstimą į kategorijas, tai tikriausiai BVP bus pagrindinis rodiklis. Jeigu kita vertus norime atsisakyti vieno ar kito fondo, tai taip reikia pasakyti. Nereikėtų kalbėti apie bendrą, sakysime, kelių fondų lėšų panaudojimą. Nes faktiškai visada reikia kalbėti apie labai konkrečius pinigus. Ne viskas man aišku. Dėl ko pasisakė komisija apie papildomą kategoriją. Aišku, komisija uh, siekia pašalinti egzistuojančius skirtumus ir galiausiai matyt, tie skirtumai išnyks. Tačiau būtų gerai, kad komisija paaiškintų, kaip ji įsivaizduoja darbą praktikoje, kaip pasiekti už nubriežto tikslo. Gali būti ir kitų galimybių užtikrinančių, kad regionas iki gyvos galvos, taip sakant, nebūtų priskirtas vienai ar kitai kategorijai. Galima tiesiog nustatyti tinkamumo finansavimui kriterijus. Ačiū. Toliau Kornelienst. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai pritarėme kai kuriems elementams, pavyzdžiui, dėl teminio aspekto, bet viskas turi būti labai aiškiai apibriežta. Pritarėme ir tarp sektoriniam finansavimui, sakysime, iš vienos pusės galėtų lėšas suteikti regionės plėtros fondas, iš kitos pusės socialinis arba struktūrinis fondas. Dar vienas dalykas - regionų konkurencingumo stiprinimas ir užimtumo lygio kelimas. Ne visai aišku, ką jūs to norite pasakyti. Kai jūs kalbate apie užimtumo lygio didinimą, ar jūs kalbate apie tai, kad reikia samdyti daugiau žmonių, ar turite galvoje konkrečius tikslus. Galėčiau pritarti tik iš dalies jūsų šiai idėjai. Dabar dėl tų 7 procentų tai yra lėšų didinimo nuo 2,5 iki 7 procentų. Aišku, tai visai neblogas pasiūlymas. Bet kaip jūs nustatėte tuos 7 procentus? Gal jūs konsultavote su atitinkamomis šalimis Čekija, Lenkija, bet būtų įdomu sužinoti, kaip jūs apskaičiavote ir gavote tą 7 procentų skaičių. Dar vienas dalykas dėl naujos kategorijos ar nebus taip, kad atsiras virtinė naujų priemonių? Aišku, pereimą iš vienos kategorijos į kitą reikia skatinti, nes galų gale vyksta natūralus regiono susijungimas, galbūt tą reikėtų skatinti ir tokiu būdu regionai atsidurtų kitoje kategorijoje. Bet nesu tikra dėl apskritai naujos tarpinės kategorijos sukūrimo. Toliau sąlygų nustatymas ir taisyklės. Aiškiai noriu pasakyti, kad nenorėtume susijęti valstybių vykdomų reformų su visu šio reikalu. Manau, kad tai būtų tiesiog per sunku padaryti. Kitas dalykas, kad aišku, finansavimas neturėtų būti teikiamas tiems miestams, kurie vykdo niekaip nesusijusius su sanglos politika projektus. Todėl svarbus būtų kontrolės ir priežiūros klausimas. Žiūrėti, ar kontrolės priežiūros sistema yra pakankamai veiksminga. Galiausiai, manau, 61 punktas turi būti apskritai išbrauktas, nes labai sudėtinga kalbėti apie tokius dalykus, ypač kai kalbame apie lėšų įsisavinimą. Tiesiog, aš manau, formuluotė yra labai problemiška, nes lėšas įsisavina valstybės narės, todėl nemanau, kad to punkto formuluotė yra teisinga. Marcon. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiti noriu padėkoti ponui Piperiui už atliktą darbą. Malonu matyti jo pastangų rezultatą ir sieki užtikrinti sanglaudos politikos orientavimą į pagalbą silpniausiams regionams. Nebejotinai, kad tai yra pagrindinė strategijos Europa 2020 mintis ir šia prasme strategija ir sanglaudos politika priartėja viena prie kitos. Kita vertus, pranešėjas bando pasiūlyti užtikrinti didesnį skaidrumą, supaprastinti biurokratinės procedūras. Yra keletas punktų, kurie gali būti labai įvairiai suprasti. Pirmiausia, Turiu galvoje tarpinę kategoriją ir BVP kaip pagrindinio raudiklio jai apibriežti naudojimą. Aš manau, kad gal pačios valstybės narės turėtų nacionaliniu lygiu nustatyti savo kriterijus pirmiausiai. Kita vertus, labai svarbu stebėti, kokiu pagrindu tie nacionaliniai rodikliai būtų nustatomi. Be to, nacionalinių pagrindų nustatyti rodikliai neturėtų tapti vienintelę priežastimi perkelti um, regioną iš vienos kategorijos į kitą kategoriją. Kitas dalykas, kad kas nutiks laikotarpiu po 20 metų. Jūs kalbate apie skirtingus tarsi kriterijus, kurie taikomi pirmajam tikslui bet jie sutampa su antrojo ir trečiojo tikslo sritimis. Todėl labai sunku įsivaizduoti, kaip visa tai veiks praktikoje. Turime užtikrinti, kad kiekvieno tikslo atveju imamasi atitinkamų su tuo tikslu susietų priemonių. Ir nebijotinai, kad reikia sistemą taikyti atsižvelgiant į perspektyvinį perkelimą į kitą kategoriją. Dėl sąlygų. Pranešėjas labai teisingai sako, kad turi būti nustatyti reikalavimai tam tikroms taisyklėms, tam tikroms sąlygoms. Bet manyčiau, kad reikėtų konkretizuoti šį dalyką ir pasakyti, kad sąlygų nustatymas, sąlygos turi būti nustatomos dar iki planavimo kad neatsitiktų taip, jog programos bus jau parinktos, atsiras naujos sąlygos, na ir tada atsiras ir problemų. Kitas dalykas, kad aš nelabai supratau 51 punktą, kur kalbama apie pažeidimus ir sankcijas, aš manau, kad pati formuluotė nelabai sėkminga. Ir Aš įsivaizduoju, kad norėtųsi nustatyti baudas regionams, kurie nevykdo tikslų, bet kaip tai padaryti, ar toks mechanizmas netaps pernelyg sudėtingu ir ar bus objektivus. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui ir pateikti kelis klausimus, kad būtų aiškiau, kai kalbate apie fondų sujungimą globalizacijos fondo ir socialinio fondo. Jūs kalbate apie dviejų fondų sujungimą. Sanglaudos ir regioninio vystimosi regionės plėtros fondų sąjunga neginai yra į, įmanoma. Kitas klausimas, kurį iškėlė ir anksčiau kalbėję, Kai kalbama apie 7 procentus 24 pastraipoje. 7 procentai kaip e, teritorinės sanglaudos tikslas. Kodėl 7, o ne, o ne kitas procentas? Kitas dalykas, kai klaus, kalbama apie finansavimą ir kalbama apie 75 e, procentus 41 punkte, kodėl 75 procentai, o ne pavyzdžiui 75-80 procentų, kaip buvo dabar. Dar vienas dalykas, kur kalbama apie klasifik, suklasifikuotus Europos e, kelius. 16 punkte, kas tie klasifikuoti Europos keliai. 14 e, punkte kalbame apie energetiką paremtą e, atsinaujinančių šaltinių energiją Europoje. Ką jūs turite galvoje? Ar turite Vokietiją kaip pavyzdį, ar kokią kitą šalį? Mums atrodo, kad strategija Europa 2020 yra labai svarbi ir sanglaudos politika prisideda siekiant strategijos Europa 2020 sie tikslų siekimui. Bet sanglaudos politika yra daug platesnė negu ta strategija. Taigi, e, noriu sužinoti, kaip šita naujoji politika veiks e, regionus. E, Ispanijoje, pavyzdžiui, bus regionų, kurie nebedalyvaus anglos politikoje. Kas su jais atsitiks? Ar bus koks nors pernamasis laikotarpis? Koks tas laikotarpis bus? Norėčiau, kad apie tai daugiau paaiškintumėte. Ačiū. Patrištirolie. Ačiū, Patrištirolie. Euh, Gerbiami Kolegos, aš e, labai toli esu nuo pritarimo pranešėjo e, nuomonės, mes nesurime dėl kai kurių esminių dalykų. Pirmiausia, dėl saligiškumo ir e, dėl to, kad vietos valdžia turi, jai turi būti taikomas e, tam tikros e, sankcijos e, dėl to, kad e, centrinė valdžia negyventinas e, augimo ir stabilumo e, pakto. Taip pat aš manau, kad mes turime reikalauti, jo tematinė koncentracija nebūtų vykdoma kaip dabar pagal tikslinę, tikslinio lėšų paskirstimo principą. Reikia realiai atsižvelgti į visas programas. Dėl naujų rodiklių tai turėtų būti siejama su sanglaudos politikos ateitimi. Egzistuoja įvairių statistinių kintamųjų, kurie būtų svarbus atliekant e, vertinimą dėl BVP. E, yra ir kitų e, rodiklių. Taip pat reikia galvoti, kas galėtų su, sukurti tikrą papildomą vertę Europoje. Dar noriu pasakyti, kad nepritariu kai kuriems kitiems e, pranešėjo pasiūlymams reikia e, specialią e, numatyti kategoriją regionams, kurių tarpiniams regionams, kurių BVP yra nuo 75 iki 90 procentų BVP. Ar taip pat nepamirškime labiausiai nutolusių ir nutolusių ES regionų. Sanglaudos politika turi numatyti geresnės e, bendro finansavimo sąlygas iš Sanglaudos fondo ir kitų fondų, nes turėtume imtis tokių veiksmų ES mastu, kurie leistų įgyvendinti decentralizuotus projektus, pasinaudojant uh, vietinė patirtimi, žiniomis. E, reikia užtikrinti, kad visos e, šalis, visi naudos gavėjai galėtų iš to išlošti. Dabar François Fonzi. Ačiū, ponė pirmininkė. Apskritai e, noriu pasakyti ponui Piper, kad šis pranešimas yra netoks e, tolimas nuo realybės, kaip kad galvoju, ir kad yra e, svarbių dalykų, dėl kurių galime kalbėti apie programavimo laikotarpį, e, trečiąjį tikslą, tematinės aspektus. Ir kai tie dalykai yra pozityvus, bet reikia dėl ko dar labiau padiskutuoti reikia kalbėti ir su regionų komitetu. Minimas e, konkurenc... rezervas lėšų buvo, galbūt tai yra ir nebloga idėja, tai yra susijęs su lankstumu, nes tai turi būti siejama su energetikos e, plėtojimo planais, su energijos taupimo dalykais. Taip pat programavimo laikotarpis 5 plus 5 yra kartais per ilgas, dėl to reikia ieškoti lankstaus požiūrio. Dėl e, tarpinių regionų mes nenorime vienodų dalykų. Yra regionai, kurie arti 75 procentų jų padėtis yra kitokia negu tų regionų, kurių BVP siekia 90 procentų ir reikia atitinkamų finansavimo sąlygų. Reikia lankščiai taikyti finansavimo dalykus. Pavyzdžiui, jeigu regionas nukenčia nuo tam tikros e, e, nuo tikro pramoninio įvykio, reikia keisti e, darbingumo, darbinimo politiką, užimtum, užimtumo politiką. Ir reikia, su, suvokti reikia, kad tie dalykai nėra visur vienodi ir reikia sukurti sąlygas tiems regionams, kurie dabar išgyvena tokią krizę, kurios nenumatėme. Pavyzdžiui, kai kurie Airijos regionai išgyvena tokią krizę. Reikia, kad regionai, kurie atsiduria krizę, patirt, pajustų solidarumą iš ES ir kad jiems būtų suteikta parama kaip galima greičiau. Yra toks tikslas, man atrodo, kad mes galvodami apie tokias priemonės turime iš tikrųjų galvoti apie tai, kokia bus anglodos politika ateityje. Dabar Elizabeth Šeter. Ja, dann setze ich gleich fort. Ähm, brauch nicht. Ačiū. Nekartosiu tą, ką pasakė François, to, ką pasakė François. Mes ir vakar apie tai kalbėjome. Man atrodo, aišku, kad reikia sugrįžti dar prie šitų minčių, dar kartą viską persvarstyti, ypač dėl tos tarpinės kategorijos. Ta tarpinė kategorija yra pereinamą kategoriją. Phasing in ir phasing out regionai turi būti traktuojami vienodai. Aišku, kad kai kuriuose regionuose finansinė e, krizė ypatingai paveikia gyventojus. Tie gyventojai turi e, galėti prašyti, paprašyti pagalbos ir finansavimo. Būtent tai reiškia tas phasing in principas. Dar keli bendro pobūdžio kelios mintys. E, tikrai gerai sustruktūruotas pranešimas, bus lengva e, apie jį diskutuoti. Džiaugiuosi, kad jisai buvo paruoštas, labai džiaugiuosi, kad galėjau skaityti ir originalią versiją vokiečių kalba. Taip yra daug lengviau suprasti, ar iš tikrųjų gali pritarti tam tikriems klausimams ar ne. Dėl struktūros tai tikrai turiu pagirti, bet žiūrėdama į turinį galėčiau pasakyti, kad pranešimas šiek tiek senamadiškas. kalbame, kad norime daug ką palikti taip, kaip yra, bet yra ir daug rodiklių, kurie pasikeitė, pavyzdžiui, ekonominė krizė, klimato kaita, nauji iššūkiai, visa tai. Visa tai, apie, apie tai kalbama per e, Europą 2020 e, strategiją, bet tai e, nėra savaime suprantama. Norėtumėm modernizuotos politikos, naujoviškos politikos, norėtumėm tikslingos paramos. Žinoma, tai reiškia, kad siekiant antro tikslo, kuris buvo įvardintas iš pradžių kaip konkurencingumas darbo vietos, galbūt galima būtų tą tikslą įvardinti kaip nors tiksliau. Komisija tai vadina labiau išsilavinusiais, iš, iš, išvystytais regionais. Galima sakyti, kad reikia imtis veiksmų, bet kita vertus mes mūsų prioritetų srityje ir yra Europa 2020 strategija. Komisija pateikė teisingų pasiūlymų, sakydama, kad turime strategijos Europos 2020 prioritetus nusistatę ir bus finansuojama pirmiausiai prioritetinės sritys. Tuo pačiu metu sakote, kad reikia spręsti ir egzistuojančias problemas. Manau, kad tai yra labai protinga mintis ir ją reikėtų palaikyti nereikėtų kalbėti tik apie dabartinę finansinę situaciją, reikėtų pažiūrėti ir į komisijos pasiūlymus dėl e, įgyvendinimo ateityje, sanglos politikos įgyvendinimo ateityje. Manau, kad būtent šitų elementų ir trūksta. Reikėtų atsižvelgti į kai kurios komisijos pasiūlymus apie susijusius su pakeitimais ateityje, modernizavimo ateityje, galime pasakyti, kad mes sutinkame ir tai įtrauksime į šitą dokumentą. Manau, kad iš mūsų frakcijos bus nemažai pakeitimų pateikta ir labai laukiu dėrybų etapo. Ačiū. Nunot ir šeira. Labai ačiū gerbama pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Markus Piperiui už darbą, už tokį puikiai paruoštą pranešimą. Visiškai pritariu tam, ką pasakė Rika Maner. Markas Piperis paruošė labai aišku dokumentą ir nesvarbu, ar mes pritarėm ar nepritarėm mintims, bet tikrai turime pritarti, kad viskas labai aiškiai argumentuota, aiškiai išdėstyta. Todėl manau, kad Markus Piper nesislepia už, už, už, už žodžių, už formuluočių, neslepia savo nuomonės. Yra dalykų, dėl kurių aš nepritariu, pavyzdžiui, dėl penkto punkto, kur kalbama apie E, nutolusius regionus. Yra ir kitų punktų, kur man sunku pritarti, ypač ten, kur siūloma sujungti kelis fondus į vieną. Nekartą šiame komitete turėjau galimybę išreikšti susirūpinimą dėl tų regionų, kurie iš vieno tikslo perina į kitą pavyzdžiui, iš sanglaudos perina prie konkurencingumo ir darbo vietų tikslo. Per tą perinamąjį laikotarpį daug, daugumą atvejų tas 75 procentų, 75 procentai e, labai nukenčia būtent dėl to, kad pasikeičia skiriami fondai. Mano nuomonė, čia sąjungos politikoje yra paradoksas. Yra regionų, kurie gerai įgyven, įsisavina fondus ir e, vykdo plėtrą ir tada jie apdovanojami, taip sakant, apkarpant radikaliai fondus, kai kiti regionai, kurie savo laiku nepasinaudoja, fondais neįsisavina, jie gali amžinai siekti to paties tikslo ir visada gauti tos pačius tokio, tokio patį, tokį patį kiekį fondų lėšų. Taigi mes apdovanojame ne tuos, kurie gerai dirba. Kaip regionų komiteto 2010 metų e, pasiūlyme yra siūloma peržiūrėti šitą pereinamąją tvarką. Europos komisija penkto pranešimo išvadose kalba, kad reikėtų sukurti naują kategoriją tam, kad sušvelnintumėm perėjimą tarp šių dviejų kategorijų ir užtikrintumėm, kad būtų vienodai traktuojamos panašaus finansinio ligmens e, regionai. Markas Piperis sako, kad tokia tarpinė kategorija prieštaros anglos politikos esmiai ir atmeta. Aš galiu pateikti Madeiros pavyzdį. Virš apie, apie milijardą e, eurų paramos gavo mm, Madeira 2007 metais, o dabar mes. E, mūsų yra 105 procentai BVP e, viso ES vidurkio. Tarp 2007 ir 2010 metų Madeira gavo daug mažiau e, lėšų ir mano iškeltas klausimas yra toks, jeigu nebus to tarpinio mm, perėjimo, Jeigu netu, paliksime viską taip, kaip yra, jeigu ne, neįvesime tarpinės kategorijos, kas tada bus, kad, kad išvengtumėm šito pereinamojo e, laikotarpio, kai taip stipriai apkarpamos lėšos. Ačiū. Ačiū. Teresa Sančias Šmit. Merci, madame la présidente. Je, je... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Manau, kad reikėtų padėkoti Markusui už tokį gerą struktūrizuotą pranešimą. Jisai apžvelgė pačius svarbiausius sanglaudos politikos elementus. Manau, kad Europos sanglaudos politika turi sumažinti skirtumus, jei būtų matoma, matoma paprasta, aiški ir Taip pat jis kalba apie tarpinę kategoriją regionų, apie papildomą vertę teritorinio bendradarbiavimo e, grupių tikslų. Neseniai regionų komitetas e, balsavo dėl savo pranešimo ir e, reikia kalbėti apie bendradarbiavimą, kuris taip pat yra labai svarbus. Noriu pabrėžti, koks svarbus yra investavimas lėšų į didelius projektus, ypač tarptautinio masto projektus E, jie yra, jų tikslai tokių projektų yra platesni. Taip pat mes e, turime nepamiršti, kokios svarbios yra operacinės programos, veiklos programos. Ir dėl tarpinių kategorijų manau, kad reikėtų pasinaudoti dabar mums suteikta proga ir pagalvoti apie tai, kaip padaryti sanglaudos politiką teisingesnę, teising, e, paprastesnė ir e, tarpinė regionų kategorija būtų teisingesnis sprendimas ir tai atitiktų sanglaudos politikos tikslus e, sumažinti skirtumus. E, nėra čia jokios prieštaros. Reikia taip pat galvoti, kaip padėti vietos valdžiai tarpinė kategorija e, leistų geriau taip pat apžvelgti, atsižvelgti į jautresnius, labiau pažeidžiamus regionus, e, nes bus įvestas tam tikras e, biudžeto stabilumas, o jeigu mes to neužtikrinsime ir neužtikrinsime finansa, programavimo aiškaus, tai tuo met tikrai bus daugiau problemų. Dabar komisijos atstovė. Pirmiausia, norėčiau padėko, pasakyti, kad komisija labai e, yra patenkinta pono Piperio pranešimo projektu. Mes ypač e, sveikiname tai, kad jis e, pritarė savo pranešime daugeliu bendrųjų principų dėl sanglaudos e, politikos ateities, e, tai atsispindi išvados penktosios sanglaudos ataskaitos išvadose. Norėčiau taip pat trumpai pakalbėti apie e, tarpinių regionų kategoriją. Kaip matau, diskusijoje šis klausimas labai dažnai buvo minimas. Komisija mano, kad reikėjo rašyti tokių regionų idėją į penktosios ataskaitos išvadas yra todėl, kad mūsų nuomonė reikia sąžininko ir skaidresnio mechanizmo tokiems regionams – Egzistuoja nemažai anomalijų regionuose ir mūsų nuomonė reikia jas panaikinti. Labai dažnai mes matome, kad du panašiai išsivystę regionai yra traktuojami visiškai skirtingi sanglaudos politikoje, yra teikiama skirtinga pagalba, skirtingi tikslai, skirtingos tinkamumo taisyklės ir e, finansavimo apimtis yra skirtingos. E, Mūsų nuomonė paprastesnė ir sažiningesnė sistema leis mums plėtoti regionus, kurie dėl įvairių priežasčių, istorinių ar panašiai, e, yra e, skirtingose dabar kategorijose. Jie bus traktuojami teisingiau. Mes taip pat manome, kad nauja tarpinių regionų kategorija didelę dalimi atitinka mūsų politikos esminius principus - solidarumo principą, siekį sumažinti netolygumus visoje Europoje. Ir mes manome, kad regionai e, kurie panašiai yra įsivystę dabar traktuojami nevienodai, tai yra neteisinga ir tai turėtų būti pakeista. Dėkoju, Markus, ar norėtumėte tarti keletą žodžių? E, penkias minutės man steiksite, ar gerai? Ne? Pradėkite, sako pirmininkė. Buvo iškelta daugybė klausimų, tai keletą sureaguosiu. E, tarpinė kategorija. Neseniai buvo e, minimos Prancūzijos, Vokietijos e, draugystės sutarties metinės. Aš norėčiau pasakyti, kad man priimtas demokratijos principas ir Kaip suprantu, dauguma remia tarpinę kategoriją. Mes e, turėtume tikėtis kompromiso šioje srityje. E, pone Krir sakė, kad tie regionai turėtų būti laikomi kaip e, regionai palaipsniui išeinantis iš vienos kategorijos, galbūt tai būtų priimtina, reikia ieškoti potencialaus sprendimo ir reikia pagalvoti apie ankstesnės bendrijos iniciatyvas, horizontalų uh, E, požiūrį ir mes galime dar pagalvoti apie tai. Dažnai buvo minimas 7 procentų klausimas, e, trečiasis tikslas ir apie tai buvo kalbama, iš kur turėtų ateiti pinigai. Reikia sąžiningai pasisakyti šiuo klausimu ir aiškiai. Daug regionų dabar jau E, iškilo virš 75 e, procentų. Reikia pasidžiaugti tuo, tai reiškia, kad tai kategorijai reikės mažiau lėšų. Mes dabar turime pagalvoti, kaip reikės e, likusias lėšas išleisti, reikia pagalvoti apie gerą būdą. Aš nemanau, kad tarpinė kategorija būtų geriausias būdas, manau, kad pasienio regionai būtų labai neblogas dalykas, atsižvelgiant į naujus poslinkius Europoje. Mes turėtume sugebėti finansuoti, numatyti tuos 7 procentus biudžete. Papildomi kriterijai, papildomi rodikliai, sutinku su šiomis mintimis. Atsiprašau, kad neminiu visų pavardžių, visų pavardžių tų, kurie kalbėjo apie šios klausimus. Regionų komiteto atstovas taip pat pasisakė šiuo klausimu. Esu gavęs regionų komiteto nuomonę, kurioje nėra m, mm, prašoma numatyti tarpinius tikslus. Aš savo pranešime sakau, kad siūloma e, su, pasvarstyti galimybę įvesti naujus tarpinius regionus. Tai yra naujas dalykas Tas šis e, tarpinių regionų tikslas nebuvo pradžioje aiškiai suformuluotas. Diskusija dar šiais klausimais nebaigta komitete ir jaučiu, kad regionų komitete taip pat nėra vieningos galutinės nuomonės šiuo klausimu bent jau ne, ne tiek yra susitarta, kiek jūs šiandien lik bandote mums įteikti. Tiek dėl e, tarpinio tikslo, tarpinių regionų tikslo. Kai kas minėjo makro regionus. E, priešingai nei ponas Zimen, nemanau, kad makro regionai ir metropoliai didžiulės miestų teritorijos e, yra labai svarbu. Konglomeratai reikėtų. E, kad tai yra labai svarbu, nes gali atsitikti, atsitikti taip, kad mes pradėsime diskriminuoti e, kit, likusią šalies salį. Reikia ieškoti pragmatiško sprendimo. Ponas Zimenas taip pat minėjo kofinansavimą, vystomasias partnerystės. Buvo kalbama apie e, savivaldybių įtraukimą į vystomasias partnerystės. Manau, kad tai yra labai gera mintis. Mielai aptarsiu pakeitimus šio klausimu. Pone Alfonsi, šiek tiek e, man neramu, jūs sakėte, kad mūsų pozicija labai panaši, mūsų bendra pozicija, e, mūsų pozicija sutamba, jeigu taip, tai aš turbūt kažką netaip padariau. Pone Širiotė, aš atstovauju konservatorių partijai. ir atsiprašau už savo požiūrį į rengiamą pranešimą. Anksčiau mūsų pozicija buvo praščiausia atmesti visus žaliųjų pakeitimus, kad ir kokie jie bebūtų. Šį kartą mes taip nebesielgėme. Aš esu tikras, kad daugelis iš jūsų pasiūlymų yra labai geri ir esu tikras, kad mums pavyks susitarti dėl kompromiso. Taigi tiek. Dirbsime toliau su jumis šiais klausimais. Ačiū ponui Markui. Iš tiesų įvyko rimta diskusija. Pakeitimus turite pateikti iki numatyto termino ir siūloma tai padaryti iki kito antradienio, balandžio 12, 19 dienos 12 valandos. Pakartosiu, iki balandžio 19 dienos 12 valandos. Taigi baigiame šio klausimo svarstymą ir pereikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra lyčių aspekto integravimas ES sanglaudos politika. Noriu visiems priminti, kad kolegų patarėjai, padėjėjai, kurie ketina palikti mus išeiti iš salės, tai padarytų kaip galima tyliau ir nustotų šnekėtis tarpusavyje, kad galėtume ramiai pradėti kito mūsų darbo tvarkės klausimo diskusiją. Pirmiausia, kolegas, kurie pasiliks, noriu informuoti, kad artėja laikas, kai bus svarstomas teisinis pagrindas, naujas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis bus teikiamos rekomendacijos dėl ateities sanglaudos politikos. Esame išpladinę jums Elizabet Šreder parengtą atmintinę. Taip pat atvyko trys ekspertai, kurie išdėstis savo nuomonę dėl lyčių aspekto integravimo į sanglaudos politiką. Tai yra Brit Marie Zederberg Torsten, kuri yra atsakinga už Vinet 8 projektą. Iš dalies jį finansuojama ir Europos Sąjungos. Taip pat pakviečiau ponę Eva Ruminska Zimni Varšuvos ekonomikos mokyklos atstovė, kuri vadovavo Junktinių tautų lyčių ir ekonomikos programai. Ir taip pat ponia Anne Charlotte Karstich, Europos lyčių aspekto integravimo praktikos bendrijos atstovė. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Brit Marie Söderberg Torstenson ir prašau visų kalbėti pranešėjų kalbėti nelgiau negu 7-8 minutės, nes kitaip mums pritrūks laiko diskusijai. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti regionų komitetui, kad pakvietėte mus į šį posėdį ir tokiu būdu mes galime išdėstyti savo nuomonę dėl lyčių aspekto integravimo į ES anglaudos politiką. Atsižvelgiant į strategiją Europa 2020. Nebejotinai, Interreg 4C projektas remiasi ankstesnių projektų patirtimi, jis buvo vykdomas Baltijos jūros regiono šalyje ir skirtas pajėgumų bei verslumo skatinimui. Pradėjome darbą 2010 m. sausį ir 11 metų pabaigoje projektas bus baigtas vykdyti. Taigi projektas faktiškai turėtų toliau apimti visus ES regionus, apjungti jų turimus išteklius. Į projektą turėtų įsitraukti ir tie, kurie domisi šiuo dalyku Bulgarijoje ir Lenkijoje struktūrinių lygių atliekamas darbas. Be to dalis projekto vykdoma Švedijos vidurio dalies savivaldybėje bei Škotijoje. Kitą skaidrę prašom parodyti, prašom pranešėją. Taigi, kai kalbame apie Vinet 8 programą, yra įvairūs jos centrai. Pranešėja mano, kad ne tą skaidrę rodo bet atsiprašo, nes apsiriko. Taigi, kuo siekiama šio projektu? Siekiama įtraukti daugiau moterų į tuos ūkio sektorius, tuos pramonės sektorius, kuriuose dominuoja vyrai. Taip pat pasikeisti gerą patirtimį, vykdant politiką, perdodant gerą patirtį, padidinti moterų išteklių centro modelių pritaikymą įvairiose regionuose, ypač skiriant didelę svarbą verslumo, inovacijų, ryšių technologijų panaudojimo skatinimui. Kokiegi yra šio projekto misija ir tikslas? Pirmiausia, tai padidinti moterų skaičių ekonomikos, net srityje nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, sukurti daugiau naujų darbo vietų, kurie padėtų skatinti moterų verslumą ir paskatinti tokiu būdu naujų prekių bei naujų paslaugų kūrimą, padidinti moterų įtaką darbo rinkoje ir visuomenėje ir remti tolygų pasiskirstimą. Šioje skaidrėje jūs matote įvairias Vinet 8 iniciatyvas išvardytas. Aišku, peržvelgus iniciatyvas galima įsivaizduoti, jog egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių ir galų gale pačiose valstybėse narėse egzistuoja skirtumai nacionalinių regioninių lygių. Todėl universitetai, mokyklos yra skatinamos daugiau renkti moterų busimoms inžinerijos specialybėms, suteikti joms galimybę tobulėti vairiose sritise, tam, kad būtų atsisakyta segregacijos įvairiose sektoriuose. Moterims yra numatoma e, teikti konsultacijas bei paramą, ypač moterims peržengusioms 40 metų amžiaus ribą galų gale tokių konsultacijų dėka jos įgys naujų gebėjimų. Kai kalbame apie metodiką ir funkcijas, tai pirmiausia mes siekime projektų paskatinti moteris imtis veiksmų ir padėti pačioms savo. galvojame apie um, tiesioginių paslaugų moteriams teikimą, uh, mokymo, verslumo, švietimo, finansų paieškos sritise. Galvojame ir apie atitinkamą kontaktų tinklą. Galėčiau pateikti praktinį pavyzdį. Graikija naudojasi mūsų siūlomų modelių jau daugelį metų, kurdama moterų išteklių centrus. Pagrindinis dėmesys tokiuose centruose teikiamos moterų verslumui ugdyti, moteriams teikiama parama per grupinius mokymus, kurie vykdomi pagal atskiras sritis, susijęjant um, mokymo tikslus su konkrečios vietovės poreikiais. Iš 151 moters, kuri dalyvavo, 143 moteris buvo įdarbinto, 63 įsteigė savo verslą, o 7 moteris gavo privataus verslo paramu, paramą savo verslo planui įgyvendinti. Yra ir Švedijos pavyzdys, kurio galime pasiremti, moterų išteklių centras pradėjo veikti dar 95 metais. Ir pagal susitarimą su parlamentu centras gauna finansavimą vykdydamas regioninius ir vietos ligmens projektus, kurie siejasi su ekonomikos ir regioninio augimo tikslais. Tokius tikslus agentūra nustato kartu su vyriausybė ir atitinkamai tada rengiamos moterims skirtos programos. Dabartinio programavimo laikotarpiu, kuris apima metus nuo 2010 iki 2012 vyriausybė skiria 3,3 milijonus eurų kiekvienais metais Tai sudaro finansavimo pagrindą papildomai lėšų gaunama iš Europos plėtros ir vystimosi banko bei kitų pagal kitas ES programas. Ir šioje srityje regioninės plėtros ir ekonominio augimo srityje didžiausias dėmesys skiriamas inovacijų sektoriui. Moteris pagal programos sumanimą turi labai plačiai dalyvauti inovacijose. Prieiga yra dar vienas nemažiau svarbus aspektas, nes infrastruktūra ryšių technologijos turi būti naudojamos kasdienėme darbe. Tarp valstybinis bendradarbiavimas ir kaimo plėtra. Ką tai reiškia? Tai reiškia pirmiausia verslumo įgūdžių vystimą tam, kad moteris galėtų ir kaimo vietovėse užsiimti verslu. Pagal Vinet 8 projektą mes rengiame ir rekomendacijas. Ir pirmiausia, tai mes surenksime keturias apskritojo stalo diskusijas, rengdamiesi galutiniai konferencijai, kuri vyks rugsėjo 14-16 dienomis. Ir taip pat iki konferencijos galvosime apie kito laikotarpio veiksmų programą. Tačiau vienai par kitaip rekomendacijos jau dabar daugmaž aiškios. Reikalinga europinė platforma, kuri padėtų lyčių lygybės klausimą integruoti ES sanglaudos politiką, reikia teikti prioritetą moterų verslumo įgūdžių finansavimui. Lyčių lygybės aspekto integravimas reiškia nebejotinai ir didė, platesnės žinias, platesnė akiratį tam reikalingi um, mokymai. Bet kita vertus, kai kalbame apie lyčių aspekto integravimą, tai turi būti daroma bendru europiniu lygiu, neapsiribojant uh, vien tik sanglaudos politiką. Akivaizdu, kad nepakanka vieni gyvendinti priemonių, todėl rekomenduojame stebėti, kaip toliau a, tos priemonės yra įgyvendinamos ir kokią papildomą naudą duoda, nes tik tokiu būdu galėsime užtikrinti tvarų poveikį kuriamai politikai. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad Vinet 8 padėjo valstybėms narėms, kurios yra įsipareigojusios um, integruoti lyčių aspektą į įvairias sritis. Taigi padėjoms valstybėms narėms pasiekti labai apčiuopiamų rezultatų, tokiu būdu sustiprinant regioninės ekonomikos augimą ir konkurencingumo didinimą, nes bet koks moterų įsileijimas į bendrą darbą padeda tokių tikslų pasiekti. O segregacija ES kainuoja milijardus. Ir jeigu mes visi nuoširčiai stengsimės integruoti lyčių aspektą, investuosime į šią sritį, tai nebijotinai sulauksime gerų rezultatų, įskaitant ir ekonominius rezultatus. Ačiū. Uh, Ačiū, Britmary. Dabar daktarė Ruminska Zimni. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad buvo suruoštas šitas klausimas. Manau, kad e, šita tema yra labai svarbi ateičiai ir sangulos politikai. Taip pat dėkoju už galimybę pasidalinti savo patirtimi ir rekomendacijomis kurią surinkau dirbdama ir e, tarp vyriausybinėme ligmenyje ir akademinė ligmenyje. Pradėsiu apibūdindama tai, kas yra didžiausias spragas anglodos politikoje lyčių aspekto prasme. Sanglos politikoje trūksta socialinio ligmens ekonominės likmuo e, susijęs yra su kai kuriais e, dalykais, bet ne, ne, nekreipia jokio dėmesio į lyčių aspektą. Socialinius sanglaudos tikslai yra konkurencingumas, augimas ir darbo vietos, bet vis tiek lyčių aspektas čia yra, į jį nėra atsižvelgiama, jam nėra skirti E, skiriamos lėšos. E, jeigu perskaitysiu trečią ataskaitą apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, aišku, kad e, žmogu, žmogiškas kapitalas, inovacijos ir konkurencingumas neturi lyčių aspekto. Man buvo labai keista, nes net žmogiško kapitalo dalyje nėra kalbama apie lyčių aspektą taip yra pripažįstama moters e, vaidmuo dar, darbo rinkoje ir ekonomikos augimo, ekonomijos augimo rinkoje, bet kai kalbama apie vienodas teisės, čia jau moters vaidmuo e, nustumiamas į socialinę sritį. Keista, nes moters vaidmuo e, turi vaidmenį ir ekonomikai. Tai atspindi bendrą e, požiūrį, kad lyčių klausimas yra tik tai ben, e, žmogaus teisų klausimas. Kodėlgi viena iš priežasčių yra ta, kad e, nuom, yra nuomonė, kad ekonomikoje e, lyčių aspektas nėra svarbus. Čia galime grįžti prie ekonomikos tėvų, kurie m, mm, kūrė ekonomikos teoriją ir institucijas. Ir būtent prieš 200 metų E, pasaulis buvo toks, moteris e, buvo virtuvėje prie puodų, o vyrai imdavosi visų svarbių ekonominių darbų. Situacija pasikeitė. Bet ekonomistai ir politikai ne, nepastebėjo, kad lyčių aspektas yra labai svarbus ekonomikoje ir ekonomikos moksle. Tai yra labai svarbu, kai kalbame apie e, socialinę ir ekonominę sanglos politiką. Politikai klausia, kuo čia e, dėta, e, dėtas lyčių aspektas. Mes kalbame apie augimą ir konkurencingumą. Kartais kažkur šalia to dokumento yra paminėta, paminėtas lyčių e, aspektas, bet to negana. Lyčių aspektas iš tikrųjų yra socialinio teisingumo dalis ir turi savo kaštus, o tų kaštų ne visi nori, tos kaštus ne visi nori prisijimti, turint galvoje dabartinę sunkę padėtį. 2007 metais, 2007 metais tik tai 7 procentai Europos fondų buvo skirti lyčių aspekto integravimui. Tai, tai buvo susijęs su e, šeimos ir darbo e, suderinama politiko. Kas vyksta dabar? Jeigu dabar pažiūrėsime į moterų ekonominę poziciją, pamatysime, kad tai yra didžiausias išnaudos potencialas ekonominiam augimui Europoje. Jau klausydama kolegės, kuri pristatė patirtį Baltijos regione, tai pastebėjau. Tai yra labai didelis darbo jėgos šaltinis. Visi tai e, pripažįsta. Ko iš tikrųjų trūksta, tai moters moters talentų, vadovavimo stiliaus, prioritetų, gamybos, e, prekių ir paslaugų panaudojimo, sup, e, supratimo, kaip moteris dirba ir kaip naudoja e, ir, ir kokios yra vartotojos ir sprendimų prieimėjos. Moteris kaip e, gamintojos, vartotojos, padėtų ekonomikai vystytis ne tik tai vietinė, e, vietinių lygmenių, bet ir tarptautinių lygmenių. Manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Jeigu prisimintumėm tą juoką, sakoma, kad jeigu e, Lemon Brothers būtų nebuvę Lemon Brothers, o galbūt Lemon seserys ar Lemon seserys ir broliai, būtų buvę visiškai kitaip, susik būtų susiklostę visiškai kitaip. Manau, kad čia yra teisybės. Dar vienas pavyzdys, kai moterys e, turi didesnį vaidmenį e, švietime, maždaug 60 procentų daugumo, e, daugumoje šalių, tai tada jos tik tai 20-30 procentų e, dalyvauja vadovavimuose postuose. Taigi čia yra labai dėlis praradimas. Manau, kad didžiausia problema lyčių aspektų integravime į ES aldos politiką, tai būtent, kad reikia integruoti moters visus, visą potencialą į ekonominę sritį. Norėčiau pasin, pasidalinti trim gerom praktikom iš savo patirties, kurias galima būtų perkelti į sanglaudos politiką. In, iniciatyv, viena, buvo, buvo viena iniciatyva suorganizuoti vasaros mokyklas susijusias su e, ekon, dalyvavimu ekonomikos e, pasaulyje ir ekonomikos srityje skatinti lyčių aspekto e, tyrimą. Šita e, stovykla buvo skirta akademikams, ekonomistams ir nevyriausybės e, organizacijoms. Jau buvo įvyktos kelios programos, dabar 11 ir 12 metais mes vykdome makroregioninę programą, kuri vykdoma dviejose akademinės institucijose Lenkijoje e, ir Turkijoje, Stambulo techninėme universitete. Į šitos dvi institucijos mokslo įstaigos organizuoja vasaros stovyklas kuriuose dalyvauja tų šalių atstovai, kaiminių šalių atstovai ir net atstovai iš Kaukazo šalių. Antra patirtis - kasmetinė platforma, kur kalbama apie moters vaidmenį inovatyvioje ekonomikoje. Čia Lenkių e, iniciatyva, jos dirbo kartu su pasaulio intelektinės nusavybės organizacija Ženevoje. Regioniai centrai aktyviai dalyvauja šitoje platformoje ir e, ten buvo kalbama apie tai, kas yra inovacija, nes moteris dažnai visiškai kitaip įsivaizduoja inovacijas. Ši iniciatyva finansuojama e, iš Europos struktūrinio fondo kaip e, inovatyvi ekonomikos programa. E, Paskutinis dalykas. Kom, konkurencingumas regioninėme lygmenyje. Jis šitas principas vykdomas daugumoje regionų e, Lenkijoje, bandant įtraukti moteris į, verslo, e, į verslą. Kokiosgi būtų išvados ir rekomendacijos sanglaudos politikai? Manau, kad Europa negali švaistyti moterų potencialo. Šio laikinė ekonomika negali būti, negali neturėti lyčių aspekto. Penktame Europos misijos anglos atstos ataskaitoje nekalbama pakankamai apie lyčių aspektą. Kyla pavojus, kad kalbant apie tem, apie tas temas, kurios, kurios minimos pranešime e, ir neatsižvelgiame į lyčių aspektą, labai daug prarandame. Socialinės e, sąjungos politikos peržiūra turėtų būti panaudota lyčių aspekto perkelimui į ekonominį lygmenį. ES yra visame pasaulyje pavyzdys, kaip yra įgyveninamas lyčių aspektas. Todėl mes turime Pirmiausia, reikia pakeisti nuomonę, kad e, lyčių aspektas būtų susijęs su ekonomika, taip pat įtraukti lyčių aspektą į ateities socialinės sanglaudos politiką. Čia turiu galvoje būsimas dėrybas. Ir trečia, moteris įtraukti į e, sprendimų prieimimo procesą ir gyvendinimo procesą. Manau, kad be šitų trijų e, faktorių mes nieko nepasieksime. Ačiū uždėmesi. Thank you very much indeed. And... E, labai ačiū poniai Evai Ruminskai Zimi. Dabar suteiksiu žodį Aniai Charlotte Kalersting. Sveiki. Aš atstovauju 12 valstybių narių, kurios dirba kartu švietimo centre skirtame lyčių aspekto integravimui, tai yra socialinis tinklas. Mes Išgirdome iš ankstesnės kalbėtojos apie tai, kokia svarbi lyčių perspektyva būsimai politikai ES. Aš taip pat pakalbėsiu apie panašius įgyvendinimo procesus ir pateiksiu du galimus scenarius. Kalbėsiu apie Europos socialinį fondą, Europos regioninio vystimo fondą, bet jie labai svarbus yra lyčių aspekto integravimai. Inovacijos, pažangus augimas e, yra susijęs su abiejų fondų veikla. Taip pat svarbus čia kalbėti apie lyties aspektą. Reikia galvoti apie sistemas, struktūras, kurios turi poveikio žmonėms. Jeigu taikysime plačiau lyčių perspektyvą, tai galėtume daugiau dėmesio skirti uh, ir kai kuriems e, dalykams, kit, kitaip paskirstyti dėmesį tokiems dalykams kaip ekonomikos augimas. Lyčių perspektyva yra, yra svars, svarbi įvairiose srityse, ar tai būtų laivininkystė ar maisto pramonė. Švedijos ir Norvegijos pavyzdžiai e, tai rodo. Aš jums e, siūlau paimti brošiūrėlės, kuriuo atvežiau e, susipažinti su tais dalykais. E, lyčių aspekto integravimas yra ne tik e, teisingas dalykas, bet turi būti teisingas dėl daugelio priežasčių, nes tai yra susijęs su mokymusi, su pokyčiais, kaip mes visi žinome, šie procesai yra sunkus bet kokioje politikos sityje. Reikia atsidavimo ir Visi moksliniai tyrimai lyčių aspekto integravimo srityje reikia, kad, e, sako, kad reikia e, švietimo, e, tam tikrų gairių stebėjimo tam, kad lyčių aspekto integravimas būtų sėkmingas. Iš patirties galime pasakyti, kad kartais nelengvai suprantamas šis aspektas ES politikos rytise ir valstybėse narėse. Mes turime e, koncentruotis ties šiais dalykais, lyčių lygybės e, dalykais. Europos strategija 2020 turės labai didelio poveikio, pavyzdžiui, nacionalinėse reformų programuose. Kas e, jeigu pasižiūrėsime į turimą informaciją, ir į tai, ką reikėtų padaryti struktūrinių fondų tolesnio gyvenimo Europos e, regionės plėtros fondo gyvenimo srityje, tai reikia pasakyti, kad e, šie fondai prisidėjo labai ženkliai prie pokyčių ir reikia tai akcentuoti. Komisija atlieka dabar daug įvairių tyrimų ir iš jų mes matome, kad ir valstybės narės yra daug ką padariusios e, lyčių lygybo lygybės e, as, e, aspektu, bet nėra padėtis vienoda. Dar daug e, tikslų yra laikomi neutraliais lyčių požiūrių, kaip kad inovacijų, inovacijų politika. Kol kas trūksta mechanizmų, kurie užtikrintų tvarumą, vientisumą lyčių aspekto integravimo. Mes esame pastebėję, kad daug valstybių narių yra įgyvendina tam tikrus dalykus tik projektų lygmenių ir tik paskutiniais etapais. Dėl to mes manome, kad komisija turi kalbėti apie tai, kad lyčių aspekto integravimas yra prioritetas ir nuo to priklauso, kaip valstybės narės paskui jau įgyvendins šį aspektą. Jeigu pasižysime į bendresnius duomenis, tai pamatysime, kad ES strategijai dėl lyčių lygybės neskiriama pakankamai lėšų. Reikia, kad būtų numatytos e, tokios lėšos. Europos struktūriniai fondai pagal dabartinius e, nuostatus e, neturi aiškaus imperatyvo įgyvendinti lyčių politiką, finansuoti ją. Toliau. E, klausimas apie ateitį. Atėjo laikas galvoti apie lyčių aspekto integravimą ateityje. Galimi du veikimo būdai. Vienas lyčių aspektas būtų strateginis elementas e, augimo ir sanglaudos politikoje ir būtų numatomos tam tikros privalomos priemonės ir atitinkamai finansuojamos. E, lyčių aspektas būtų matomas visose kryptyse politikos, visuose projektuose. Ir būtų tokiu būdu siekiama veiksmingesnio politinio proceso, kurio, e, kurio tikslas būtų lyčių aspekto integravimas. Bet kol kas e, dokumentai nėra pakankamai aiškus ir politika nėra vientisa, ji labiau e, fragmentuota, nėra konkrečiai e, numatomų lėšų šiems aspektams. Kartais net ištekliai duoda priešingą rezultatą negu tas, kurio norima. Kaip galima įtakoti ateities veiksmus? Reikia remti nuoseklų lyčių lygybės strategijos įgyvendinimą. Aš e, manau, kad jūs patys paskaitysite plačiau apie šiuos dalykus, nes aš atnešiu medžiagos. E, gegužės 26-ąją Briuselėje vyks specialus seminaras e, lyčių aspekto integravimo klausimas. Jeigu jums įdomu, tai e, perduokite mums savo vizitinės korteles, mes jūs pakviesite arba galite pasiskaityti daugiau informacijos nurodytų adresu, kuri matote skaidrėje. Taigi tiek norėjau pasakyti, labai Jums ačiū uždėmesi. Ir kaip matote, adresas pateiktas Jums, kuriuo galite įsiregistruoti, jeigu norite dalyvauti konferencijoje. Labai ačiū Jums už pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį ponui Mikeliui Landabaso, kuris yra e, tematinio koordinavimo inovacijų skiriaus vadovas regionų generalinėme direktorate. Labai ačiū pirmininkė. Manęs buvo paprašyta pamastyti apie šios tris e, pasisakymus ir sureaguoti juos. Jie e, tikrai buvo labai įdomus, aš pabandysiu pakomentuoti juos. Taigi pirmas mano pamastymas. E, kalbame apie pagrindinės teisės ES, bet ir labai svarbės vertybės. ES E, turi horizontalius tikslus. Regioninio vystimo fondas, struktūrinis fondas e, turi e, horizontalius tikslus susijusius su lyčių aspektu. Kyla klausimas, ar ekonominiam vystimusi jis svarbus ir tai susijęs su kokia nors atskira regionės politikos kryptimi. Atsakymas yra teigiamas. Iš to, ką Brit Marie ir Anne Charlotte pasakė, tai galiu pasakyti, kad lyties aspekto integravimas tikrai yra labai svarbus, jisai yra susijęs konkrečiai su regioniniu aspektu. Nes E, matome, kad skirtumas tarp vyrų moterų verslininkų e, skiriasi išsivyščiusiuose regionuose ir atsiliekančiuose regionuose. Išsivyščiusiuose regionuose verslininkų vyrų ir moterų yra daugiau ar mažiau panašus skaičius. Ir čia kalbam apie du svarbiausius kintamuosius - laiką, kurią moterys skirčia, skiria šeimoms ir uh, E, darbuotojai, kurie yra samdomi. Daug yra moterų tarp samdomų darbuotojų. Dėl kitų kintamųjų m, kitokia situacija yra atsiliekančiose regionuose. Tai yra svarbus pastebėjimas. Antras e, pastebėjimas susijęs su Vinet pastebėjimais. Nepamirškite, kad ši iniciatyva yra e, finansuojama pagal, iš struktūrinių fondų pagal Interreg 4C kategoriją. Kaip Brit Maris sakė, labai svarbu užsitikrinti holistinį požiūrį ir dar kartą iškyla regioninė dimensija, e, kuri labai svarbi lyčių aspekto integravimui. Svarbu kalbėti ne tik apie verslą, bet taip pat apie kitus aspektus ir atlikti tyrimai, kuriuos naudojo kolegos. E, pavyzdžiui, kaimo teritorijos, jeigu mes jas norime išsaugoti, užtikrinti e, veiklą ekonominę moterims gyvenančioms kaimo vietovėse, turime galvoti, ką daryti, tai yra svarbi užduotis regioninio vystimo fondui. Dar vienas pastebėjimas tai yra ryšys tarp lyčių aspekto integravimo ir strategijos Europa 2020. Uh, 75 procentų BVP tikslas. Atsiprašau, 25 procentų tikslas strategijoje Europa 2020 yra labai svarbus. Pagal statistikos uh, E, duomenis, jeigu norime tą pasiekti procentą, tai dabar mes turime moterų darbo rinkoje tik 62-63 procentus, už tai reikėtų imtis priemonių, kad tas rodiklis išauktų iki 75 procentų. E, naujausi statistiniai Eurostat duomenys rodo, kad moterų dalyvavimas e, darbo e, rinkoje atvirkščiai koreliuoja su turimų vaikų skaičiumi. Tai yra atvirkštinė taip pat koreliacija su vyrų dalyvavimu darbo rinkoje. Jeigu mes norime užtikrinti, kad daugiau moterų dirbtų, reikia galvoti, kaip geriau derinti, sudaryti galimybės geriau derinti profesinį ir šeimos gyvenimą. reikia e, galvoti apie e, vaikų priežios centrus ir tai neturėtų būti nagrinėjama izoliuotai nuo kitų aspektų. Jeigu mes norime galvoti, pasiekti taip, tai, kad moterų daugiau dirbtų, e, kad pasiektume numatytus, tikslus numatytus strategiją Europą 2020, tai turime galvoti, kaip pavyzdžiui, galbūt uh, E, finansuoti vaikų priežios centrus reikėtų skirti iš e, struktūrinių fondų 550 milijonų eurų tam tikslui. Jau vyko darybos e, dėl veiklos programų ir kai kuriuose šalyse, pirmiausiai Ispanijoje, vaikų priežiūros centrai buvo laikomi išlaidomis e, numatytomis pagal tuometinę Lisabono strategiją ir tai yra labai svarbu, bet kitų, kitų šalių atveju toks prioritetas nebuvo išskirtas. Taigi reikia, kad komisija ir valstybės narės kažką darytų imtųsi priemonių dėl to, kad būtų labiau suderintas profesinis ir šeimos gyvenimas. Tai turėtų atsispindėti nacionalinėse reformų programuose. Strat E, pavyzdžiui, Ispanijai pavyko tam, tikra, tam, tam tikrų rezultatų pasiekti. Labai svarbus vaikų e, priežios centrai, taip pat labai svarbus ir moterų verslumas. Man atrodo, kad iš e, statistinių duomenų šiandieną dar negalime pasakyti, kas, kiek E, koks procentas iš pusės milijardų eurų skirtų smulkiam verslui skatinti pa, patenka į moterų rankas. Pernai Regijos Stars apdovanojimas buvo skirtas labai įdomiam Švedijos projektui, kuris skatina moterų verslumą, moterų bendrovės e, Švedijoje. Tai taip pat susiję ir su uh, E, moterų iš nepalankios aplinkos skirtingų etninių e, tradicijų integravimo e, teikiamos mikropaskolos, taip pat ir moterų išteklių centras yra įkurtas pagal šią programą. Taigi, ką darome ir kas dar turi būti atlikta? Na, pirmiausia, komisija turi užtikrinti, kad būtų įdėktas bendro valdymo principas. Tam reikia trijų dalykų. Pirmiausia, informacijos apie galimybės bei poreikį investuoti srityse, kurios išloštų integravus lydžių aspektą. Kitas dalykas. Komisijos nuomonė reikia priimti labai sudėtingus sprendimus dėl viešųjų finansų panaudojimo, skiriant prioritetą lyčių aspekto integravimui. Ir būtent dėl bendro valdymo sistemos, kuri jau įdėkta komisijoje, mes dabar galvojame, kaip skatinti supratimą pasinaudojant geros patirties pavyzdžiais. Ir norėčiau jums tiesiog trumpai pristatyti keletą minčių. Pirmiausia, yra aukšto lygo darbo grupė, kuri dirba šioje srityje jau keliarius metus. Ir ta grupė ir yra forumas suburiantis valstybės narės kurios svarsto, kokiu priemonių galėtų imtis komisija, kaip būtų galima kuo racionaliau investuoti, investuoti lėšas, siekiant užtikrinti lyčių aspekto integravimą. Mes visi apie tai kalbame, bet kaip tai padaryti realiame gyvenime, kad būtų naudinga. Nepamirškime, mes remiamės sutartie 16 straipsnius, jie numato lygias galimybės, bet mes galvojame apie programą, kuri leistų nustatyti tinkamai parengtus projektus ir aišku kriterijus, kurių pagalba tokie projektai būtų ir jų tinkamumas įvertinami. Taigi ši aukšto lygio darbo grupė, kuri renkasi kartą per metus, tapo savotišką platformą patirties keitimuisi tarp valstybių narių. Nes būtent toje aukšto lygio darbo grupėje galima išklausyti vairių ekspertų nuomonių, skaitant ir šiandien pranešimus skaičiusių eksperčių. Nebejotinai. Dar vienas dalykas, kad turime pasimokyti iš savo patirties. Pavyzdžiui, šeštaisiais, septintaisiais metais mes atlikome lyčių aspekto integravimo vertinimą ir tuos rezultatus e, pateikiame valstybėms narėms, bet to mes atliekame ir iš ankstinį vertinimą įvairių priemonių, kurių, kurių imasi valstybės narės. Dar vienas dalykas - geros patirties pavyzdžiai. Komisija ėmėsi iniciatyvos ir pasiūlė lentelių pagalba susisteminti įvairius tikrai naudingus projektus, kuriuos vykdė valstybės narės. Jūs žinote, kad Ispanija, Lenkija ir dabar jau Portugalija atlieka lyčių aspektų integravimo vertinimą šiuo metu. Taigi, aukšto lygio darbo grupė ir taps tą platformą, kuri leis skleisti sukauptą gerą patirtį. Dar vienas dalykas, kad nebejotinai mes nesivadovaujame vien tik tai savo atliktais tyrimais, mes taip pat įsiklausome ir į valstybių narių nuomonę, į jų patirties vertinimą. Ir pavyzdžiui, 66 straipsnio antra dalis numato, kad kai įmanoma, būtent kai įmanoma pasakyta, šiame straipsnėje, kad valstybės narės pateiktų duomenis pagal lytis taip pat. Ne visos valstybės narės tą daro, bet stengiamasi tai atlikti. Ir tai yra, manau, geras lyčių aspektų integravimo elementas, nes tokiu būdu mes galime daugiau sužinoti, kaip tai vyksta praktikoje. Be to yra atitinkamos ir internetinės svetainės, kurios prisėda prie didesnio informatumo. Per pastaruosius keliarius metus mes skatinome pasinaudoti techninę pagalbą, kad valstybės narės sukurtų savo nacionalinės platformas. Ir jau yra pavyzdžių, kai pasinaudojant komisijos techninę pagalbą valstybės narė sukūrė, sukūrė nacionalinę platformą, kuri leidžia gauti pačią naujausią informaciją apie lyčių aspekto integravimo. Įdomu yra tai, kad tos nacionalinės platformos skatina ir tarp regioninę veiklą, skatina atitinkamas institucijas, tiek valdžios, tiek privačias, susitikti reguliariai, kad būtų galima apsvarstyti praktinius lyčių aspekto integravimo dalykus, klausimus. Baigdamas, norėčiau, jei leisite, dar keletą dalykų pasakyti. Buvo kalbėta apie mąstysenos keitimą. O tai būtina padaryti, norint užtikrinti kad daugiau moterų dirbtų vadovaujantį darbą, nes dabar moterų vadovių tikrai nepakanka. Kaip tai padaryti? Galima pasinaudoti tomis priemonėmis, kurias aš įvardėjau, bet galima paieškoti ir papildomų svertų. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie teminės sritis, tai mūsų nuomonė lyčių aspekto integravimas ir yra teminė sritis, kuri turi būti horizontaliuoju lygiu įgyvendinama. Ir tikrai įdomu išsiaiškinti, kaip statant metro, pavyzdžiui, buvo integruotas lyčių aspekto klausimas. galima pagalvoti ir apie lyčių aspekto integravimą kitose srityse. Ir būtent per tokius teminius aspektus galima įsiaiškinti, kuriuose srityse reikėtų skiriamas lėšas panaudoti efektyviau. Tam, kad praktikoje būtų gauti didesni, geresni rezultatai. Taigi tiek iš mano pusės. Ačiū uždėmesi. Okay, indeed, Mr... Ačiū. Ponai Abatazo. O dabar, manau, jau tikrai laikas suteikti žodį komiteto nariams, parlamento nariams. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju kad e, šį klausimą įtraukėte į darbo tvarkę. Tai yra susiję ir su pono Piper pranešimu ir dar daug ką reikia mums nuveikti šioje srityje. Tai išaiškėjo iš visų pasisakymų. Mes nepakankamai dirbame. Aišku, kad horizont detalios nuostatos, kurių anksčiau nebuvo komisijos pasiūlymuose, mm, dabar jau atsiras ir lyčių aspekto integravimas bus minimas konkrečiai. Reikia siekti, kad ir taryba e, atsižvelgtų į tai. Reikia įsipareigojimų, kurie būtų susijęs su e, šiuo klausimu. Pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, jog komisija uh, E, subūrė aukšto lygio grupę, kuri užsima e, lyties aspekto, lyčių aspekto integravimo klausimais. Ir turime labai daug gerų pavyzdžių. Matome, kad yra finansuojami E, įvairūs projektai, skaitant bandomuosius projektus. Taigi turime dar daug er, erdvės, kurie galime pasireikšti, turime tą daryti. Klausimas, ką turėtume daryti ateityje. Aukšto lygio grupė yra iškėlusi pavyzdžius, bandydama išryškinti svarbiausius aspektus. Aš E, asmeniškai susipažinau su darbo grupės dokumentais. E, labai svarbus yra horizontalus požiūris, kuris minimas tuose dokumentuose. Reikia, kad ir komisija labai rimtai tai žiūrėtų, nes kol kas ji neleidžia gyventi programų. E, tiksliau, kai bandoma įgyvendinti programas susijusias su lyties aspekto integravimu, paprasčiausiai niekas nėra daroma. Ir e, mačiau vieną programą, kurioje buvo parašyta tam tikri teiginiai apie Vokietiją. Komisija minėjo Ispanija. E, patirtis sukaupta Ispanijoje buvo įgyvendinta ne tik ES programuose, bet ir nacionalinėse programuose, tai štai kur e, sukūriama papildoma ES vertė. Aš parengiau atmintinę, kurioje išdėstytos mano išvados darbo, kurį, po darbo, kurį atlikau komitete. Manau, kad mes galime turėti paprastas ir nebrangiai kainuojančias į priemonės. Svarbiausia, kad turėtume pakankamai politinės valios. Dar pasakysiu vieną dalyką. Komisija gali sakyti, kad ji neleis atlikti jokios analizės, jeigu neatsispindės joje e, lyčių aspektas ir statistiniai duomenys apie lyčių dalyvavimą. Bet komisija kartais pati nesilaiko horizontalaus požiūrio ir apie tai kalbama penktame mano atmintinės punkte. E, lyčių aspektų integravimo e, darbo grupė. Ji išryškina naudingus aspektus, taip pat e, tarsi išsklaido abejonės dėl to, kas turėtų, iš kokių fondų turėtų būti finansuojama ši veikla. Kitaip tariama, ta, tariant sakoma, kad ne tik iš Europos socialinio fondo. Lenkijos pavyzdys čia yra labai geras. Reikia galvoti apie specifines konkrečias situacijas, ypač e, įsikūrimą tam tikros veiklos pradžią. Mes Taip pat turime galvoti, kaip paskaičių aspekto integravimą. Pavyzdžiui, kas bus, jeigu kažką padarysi ir kas bus, jeigu nepadarysi. Reikia galvoti, kaip užtikrinti tam e, tikras paskatas e, darbo rinkoje. Pavyzdžiui, brevė nedarbdaviai buvo paskatinti, jeigu jie m, numatė geresnės galimybės moteriams įsidarbinti. Bremene buvo atliktas tyrimas ir mes pamatėme, kad egzistuoja Vokietijoje labai rimta problema. Tai yra susiję, ta problema susijusi ne tik su vaikų priežios įstaigų stoka, bet ir kitų labai svarbių klausimų. Tai yra darbo rinkos segmentacija. Anksčiau net nebuvo pagalvota apie tai. Kitaip tariant, moteris atlieka tik tai 90 skirtingų darbų ir jų atlygis yra mažesnis. Man atrodo, kad tai labai aiškus pavyzdys, kurį išryškino Bremeno atvejis. Reikia, kad e, būtų pakankamai gerai atsižvelgta į tai šiandieną. Dabar mes turime pasinaudoti e, informaciją, kurią mums suteikia tie puikūs labai geros kokybės tyrimai. Ir šiandieną išklausime labai puikių pasisakymų. Labai svarbu akcentuoti šios dalykus nes e, ir iš jų pasisakymų, iš tyrimų gauname puikios informacijos. Komisija turėtų pasinaudoti tą informaciją savo e, darbuose, savo pasiūlymuose. Reikia, kad pasiūlyme atsispindėtų visi paminėti pavyzdžiai ir parlamentas turi būti pakankamai drasus, kad galėtų pasakyti taip, lyčių aspekto integravimas bus įrašytas į reglamentą, kad tai taptų prievolę valstybėms narėms. Mes taip pat e, turėtume pasinaudoti techninės pagalbos galimybėmis ir e, turėtume apmokyti administracijos darbuotojus, e, kaip dirbti šioje srityje. Aišku, viską daryti lengviau, jeigu numatomas finansavimas. Tai, taigi šimtų procentų mums reikia techninės pagalbos, taip pat reikia ir politinės valios. Politinė valia leis mums jau siekti tam tikrų rezultatų. Taip pat E, tikimės, kad darbo grupė paveiks tarybą. Turiu galvoj, kad kai dėrėsimės dėl naujų tekstų, mums pavyks susitikrinti geresnį e, nuostatų išdėstymą. Dabar e, paminėsiu kai kuriuos darbo grupės rezultatus. Tai buvo minima ir viename iš pasisakymų. Papildoma vertė Europos Sąjunga e, e, reglamento pagalba paskatino valstybės narės e, kaupti statistiką apie lytis ir dabar jau matome pirmosius rezultatus. Reikia, kad tokie teigiami rezultatai persimestų į kitas sritis ir tokiu būdu daugiau moterų išbris iš skurdo susiras darbą. E, iš tikrųjų galime kalbėti apie tikrą europinę papildomą vertę. E, kriterijus numatytų strategiją Europą 2020 gyvendinsime geriau, jeigu skirsime daugiau dėmesio techniniams administravimo klausimams, bet reikia ir politinės valios. Okay, dank, Kelly, Ačiū. Pana Žankelį. Be... Uh, Ačiū, kalbėsiu trumpai. Visiškai pritariu lyčių aspektų integravimo sampratai ir manau, kad jeigu norime pasiekti Europos 20 strategijos tikslus ir sustiprinti Europą, turime naudotis ne tik tai gamtos ištekliais, bet ir žmogiškaisiais ištekliais, ir vyrais, ir moterimis. Kitaip mes nepasieksime savo tikslų. Reikia labiau įtraukti moteris, ypač į tas sritis, kuriuose jos jaučiasi jaukiai. Tai yra labai svarbu. Mes dažnai kalbame apie mm, lyčių lygybę visose sritise bet svarbiausia, kad moteris dirbtų ten, kur jos daugiausiai prisidėtų ir kur jaukiausiai e, jaustusi. Nežinau, ar daug moterų nori dirbti statybos srityje. Manau, kad yra kitų sričių, kur labai trūksa darbo jėgos, pavyzdžiui, verslo uh, srityje, verslumo srityse. Kalbėjote apie Lehman Brothers ir Lehman Sisters, jūs teisi. Iš tikrųjų trūksta moterų versle, biržose ir tai yra labai didelis trūkumas. Tai matau Airijoje, jeigu vyrai nedominuotų finansinėje srityje, būtų galbūt kitaip, todėl reikia įtraukti daugiau moterų į tokias sritis, ypač į verslo sritį. Gavau pranešimą iš Airijos, kad viena moteris Airijoje gavo inovacijos premiją vakar. Ji įkūrė e, verslą ir jai labai pasisekė, manau, kad tai galima padaryti ir visoje Europoje. Visiškai pritariu, kad reikia dalintis e, patirtimi ir galimybėmis. Europos parlamentas visą laiką pabrėžia lyčių aspektų integravimą ir mes norime, kad Europos parlamente dalyvautų kuo daugiau moterų. Nežinau, ar be mūsų šis tas klausimas tai būtų plačiai diskutuojamas. Taigi valstybėse narėse, regioninių lygmenių, Europos lygmenių reikia apie tai kalbėti Ir tik tai tada mes turėsime natūralią visuomenę, kur vyrai ir moteris gali dalyvauti darbo rinkoje ir prisidėti prie to, kad mes pasieksime strategijos 2020 tikslų ir sukursime Europą, kurioje e, yra visiška lyčių lygybė. Ačiū. Much, Ačiū, ponia Lukasievska.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 E, neišnaudotas yra potencialas. E, regionuose taip pat e, moteris nepakankamai dalyvauja ūkio gyvenime. Galima pasakyti, kad daug kas pasikeitė per pastarusius 15 metų. Bet kokios dar išliko kliūtis? Moteris juk nėra mažiau menkiau įsilavinusios negu uh, vyrai. Dažnai jų yra daugiau literatūros, e, filologijos fakultetuose, o ne techninių, tarp techninių specialybių e, studentų. Bet egzistuoja stereotipai, kurie dažnai sudaro kliūtis, kad moteris, pavyzdžiui, turi būti prie namų, e, rūpintis vaikais, Pirmiausia, kaimo teritorijose, kai kuriuose regionuose tokie, tokios, tokia pozicija yra gaji. Reikia galvoti, kaip geriau derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Mes, moteris, galvojame apie e, savo vaikus. Mes galvojame e, apie tai, kaip e, reikia vaikus mokyti, lavinti net ir dirbdamos. Tačiau diskriminavimas egzistuoja labai įdomių lygių labai dažnai. <clears throat> Moteris yra klausinėjimos, ar yra ištekėjusios, ar planuoja ištekėti, ar turi vaikų, ar planuoja vaikus ir jau tai savaime sukiria tam tikrą neligybę. Kitas dalykas tai vyrų moterų lygybė įvairiose profesijose yra tiesiog priimtinos profesijos moterims ir nepriimtinos profesijos moterims. Apskritai aš manau, kad nesugebėsime įtraukti moterų plačiau, kas nesritis, jeigu nesuteiksime joms atitinkamų sąlygų tai padaryti. Ir dar, ponė pirmininkė, yra vienas aspektas, apie kurį plačiai nebuvo kalbėta, bet jis labai svarbus, bent jau mano galva. Ar vien tik tai moteris turi remti moteris? Jeigu moteris vadovauja įmoniai, tai ar jai lengviau dirbti su vyrais, ar ne. Labai dažnai, kada vyksta konkursas užimti vadovaujančioms pareigoms ir dalyvauja vyrai ir moterį, dalyvauja konkurse vyras ir moteris, prioritetas atiduodamas moteriams, nes manoma, kad jinai nebūtų tokia gera vadovė. Aišku, procentinė išraiška moterų vadovių auga ir situacija keičiasi, tačiau statistiniai duomenys dar nėra patys geriausi. Sutinku su tais, kurie sakė, jog be politinės valios moterų potencialo visaverčiai nepavyks išnaudoti. Labai dažnai vyksta įvairios diskusijos šią temą, bet kiek iš tiesų politikų yra pasirengę keisti padėtį ir kiek iš jų pasirengia nedaryti skirtumo tarp, pavyzdžiui, um, vyrų ir moterų, kai yra suteikiama teisė vykdyti vieną ar kitą sandorį. Pone Šreder labai teisingai pastebėjo ir paminėjo Bremeno pavyzdį nes būtent ten išriškėjo vienas ganas skadalingas atvejs, kai buvo bandoma užkirsti kelią moteriai užimti vadovaujantį postą. Tokių dalykų reikėtų vengti. Ačiū. Ir turėtume, aišku, tęsti diskusijas šią temą. Ačiū. Krempeter. Ačiū pirmininkė. Galiu tik tai pritarti tam, ką pasakė kolegė. Būsiu atvira. 20 metų dirbu parlamente ir manau, kad mažai kas pasikeitė. Mes kalbame ir kalbame apie lyčių politiką jau daugybę metų ir šiame komitete ir kitur. Ir kai kyla įtampa, tai tada laimi dauguma, kaip ir komisija pasakė. Mums reikia labai aršiai kovoti, kad lyčių aspekto integravimas būtų e, aptariamas priimant gairias, mes vos ne vos suradome, gavome daugumą ir buvo pasakyta, kad e, komisija atmes iš viso visą dokumentą, jeigu dokumente nebus lyčių aspekto. Taip, komisija sakė, kad Ispanijoje gerai reikalai klostosi, bet negirdėjome, kur reikalai klostosi blogai. Jūs minite tik tai e, gerus pavyzdžius. Žinau, kad Vokietijoje, pavyzdžiui, visiškai neveikia šita sistema. Gal dar kažkur irgi neveikia. Taigi, jeigu 2013 metais mes vėl tą patį, tai ir dar vėlesnis, ir dar vėlesnis metais mums reikės vis susirinkti ir iš naujo apie tą patį kalbėti. Yra žmonių, kurie atsakingai žiūri į lyčių aspekto klausimus, bet to negana. Jeigu mes rimtai nepasistengsime ir neįgyvensime šito principo, jokių pasikeitimų nebus. Būtent už tai ir yra atsakinga komisija. Mums negana gražių frazių, komisija, komisija turėtų pasakyti, ne, šitaip nieko nebus. Ačiū, sako pirmininkas, dėje nėra pakankamai laiko kad galėčiau suteikti žodį ekspertams bent porai minučių. Gal bent viena iš jūsų galėtumėte trumpai pakomentuoti mūsų diskusijas. Pritariu Jums visiems, manau labai svarbu stiprinti ir rimtai žiūrėti į lyčių perspektyvos įgyvendinimą į ES anglos politiką, kad mes iš tikrųjų sukurtumėm konkurencingą ES 27 valstybių sąjunga. Dabar laikas veikti, todėl mes ir vykdome Vinit E8 programą. Jau 20 metų apie tai kalbama, kaip jūs patys sakėte, jau pakankamai pridiskutavome. Susirinkome čia, mes esame ekspertai, mes galime jūs tik palaikyti. Yes, Prašom. Aš irgi visiškai pritariu, manau, atėjo laikas, per, dabar kai peržiūrimas anglos politika, pats laikas įgyvendinti, įtraukti oficialiai lyčių aspektą į visą procesą ir sukurti mechanizmą. Manau, kad mums reikia tiesiog išdėstyti aiškias pozicijas, derantis, ką mes norime, kaip mes norime įvykdyti šitą e, procesą. Turime įvairiausias šalis ir ekspertų, ir komisijos, ir mes e, susirinkome, padiskutavome, tikiuosi, tai bus atsižvelgta. Ačiū, sako pirmininkas. Komiteto vardu norėčiau visiems padėkoti už įdomų pristatymą. Ačiū. Mėly kolegos, paskutinis klausimas. Kiti klausimai. Norėčiau pranešti apie koordinatorių primtus sprendimus. Nuomonė dėl globaliz... Lėšų skirimo iš solidarumo fondo Slovenijai ir Kroatijai yra pritarta iki birželio 21 dienos lauksime jūsų nuomonės. Jeigu nesulauksime kritinės nuomonės, tai tada bus pritarta. Toliau paslaugų direktyvos įgyvendinimo vertinimas. Grupė informuos sekretorijatą iki savaitės pabaigos, ar domina toks pranešimas. Be to, koordinatoriai pasikeitė nuomonėmis dėl žaliųjų pasiūlymo dėl Viduržėmio jūros regiono strategijos. Žalieji ketina naujai suformuluoti savo pasiūlymą ir jis bus pateiktas per kitą posėdį. Dabar dėl ypač atokių regionų ir viešųjų pirkimų politikos. Abiem atvejais koordinatoriai priims sprendimą ir bus pateikti pasiūlymai per kitą posėdį. Frakcijos konkretizuos savo nuomonės, pateiks informaciją sekretoriatui ir mes ją gausime jau kitą posėdį. Teisėkuros dokumentai dėl ateities sanglaudos politikos sprendimas bus priimtas kitą savaitę. Ir buvo siūloma per kitą koordinatorių posėdį apsvarsyti šios dalykus. Kitas koordinatorių posėdis vyks Strasbūrė gegužės 9 dieną 19 val. O dabar skelbiu posėdį baigtų.